Yes, no. Good day. Labas rytas. Sveiki. Ponios ir ponai, gerbiami svečiai. Sveikinu surinkus įklausimą, kurį organizuoja mūsų Piliečių laisvių komitetas. E, prisistatysiu tiems, kurie atvyko pas mus. Aš esu pirmininkas Piliečių laisvių komiteto ir man labai malonu dalyvauti sesijos pradžioje, kurią organizuoja mūsų pranešėjas ir Libe komiteto narys Kornelis Dejank. kalbėsime apie baudžiamąją teisę ir Europos požiūrį į ją. Tai labai svarbu, mm, galvojant apie Lisabonos sutartį ir saugumo laisvės teisingumo erdvę, kurią sustiprino Lisabonos sutartis, kai ji įsigaliojo 2009 metų gruodžio mėnesį. Laisvės saugumas teisingumas nebėra nuo to laiko tik vyriausybių kompetencijos rytis, tai yra Europos jurisdikcijos ir kompetencijos dalis. Pagal įprasta teisėkros procedūra arba bendrų sprendimų prieimimo procedūra, kurioje dalyvauja parlamentas ir taryba. Europos parlamentas galvoja, kaip e, trečio ramščio aki e, suderinti su Lisabonos sutarties nuostatomis ir kaip užtikrinti ateityje tarpusavio pasitikėjimą. E, teismo sprendimų tarpusavio pripažinimą ir, kas yra svarbiausia, užtikrinti teismų bendradarbiavimą ne tik civilinėse bylose, bet taip pat ir policijos bei teismų bendradarbiavimą kriminalinėse baudžiamosiose bylose. Taip pat e, siekiama parengti bendrą požiūrį į tarptautinio masto rimtus nusikaltimus pagal e, E, Lisabono sutarties 67-89 e, straipsnius ir Mūsų komitetas taip pat siekia plėtoti nuostatas, principus. Jau dirbame dviejus metus. Būtent todėl norėčiau pabrėžti, koks svarbus yra pranešimas rengiamas savo iniciatyva. Jį rengia Kornelis Dejang ir jame e, siūloma e, sutelkti, išklausyti profesorius mokslininkus. Tai yra, dabar mes išklausysime mokslininkus ir profesorius e, pakviestus, kurie pasidalys savo požiūrį skirtingus aspektus atspindinčius Europos požiūrį į baudžiamąją teisę. Taip pat bus uh, aptariamos teisės tradicijos, į kurias reikėtų atsižvelgti Europos Sąjungoje, jeigu norėtume įprasminti savo pastangas ir užtikrinti e, europinį požiūrį. Aš noriu pasakyti, kad taip, e, tarptautinio masto nusikaltimai yra e, vienas iš globalizacijos aspektų. Europos Sąjunga E, siekia vaidinti svarbu ma, vaidmenį e, globaliame pasaulyje. Bet e, taip pat globalizacija reiškia, kad atsirado daug galimybių, rinkos tapo globalios finansai ir piliečių teisės dėje nėra pakankamai globalaus požiūrio, pobūdžio, o atsirado labai rimtų grėsmių globalių mastų piliečių saugumui. ES siekia, kaip sakiau, vaidinti svarbų vaidmenį, bet mes nepakankamai globaliai veikiame ir privalome dabar pasirūpinti, kad ES išliktų svarbia veikėja. Ir numatytų e, pakankamai geras laisvės saugumo garantijas. Mes turime dirbti teisingumo saugumo srityje ir todėl aš pats, būdamas konstitucinės teisės profesoriumi, e, visuomet pabrėžiu koks yra svarbus e, aspektas yra Europos konstitucinė tvarka numatyta Lisabonos sutartyje e, teisės saugumo ir laisvės sityje. Laisvės saugumo e, srityje. Labai svarbu atspindėti, konstitu... tai yra ir konstitucinių, ir politinių ambicijų aspektų atspindys. Baudžiamoji teisė yra viena iš pagrindinių e, jurisdikcijų valstybėse narėse. Tačiau Lisabono sutartis rodo, kad Net ir šioje srityje mes siekiame sutelkti pastangas, bet ir taip pat rezultatus. Mes turime taip daryti, jeigu norime kovoti su tarptautiniais rimtais nusikaltimais ir daryti tą veiksmingai. Turime sutelkti pastangas. Teisės saugos uh, e, institucijų ir užtikrinti saugumą piliečiams. Todėl labai gera mintis yra surenkti šį klausimą diskusijų. Ir dar kartą norėčiau pasveikinti Korne, Kornelis e, De Jong, kuris parengė pranešimą savo iniciatyvą Ir turime galvoti apie institucinį bendradarbiavimą su komisija ir taryba tam, kad galėtume e, galvoti, kaip bendras pastangas paverti teisėkuros e, darbais ES mastu. Turime e, drausmingai laikyti skirto laiko. Po kiekvieno pasisakymo, po pasisakymų bus surinkta klausimų atsakymų sesija. Ir bus galima išreikšti savo nuomonę, pateikti konkrečių klausimų. Siūlau, kad E, būtų pateikiamas klausimas arba e, nuomonė, e, ne ilgiau kaip tris minutės kalbant. Ir tokiu būdu mes dirbsime šį rytą. Dėkuoju, o dabar žodis Korneliui Dejang. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju ir už jūsų malonius žodžius. Manau, kad e, šis momentas iš tiesų labai svarbus Europos parlamentui, nes e, kitos institucijos parengė savo nuomonės dėl to, kaip ES turėtų toliau elgtis e, baudžiamosios teisės rytyje. Turime tarybos 2009 m. lapkričio mėnesį priimtas išvadas yra ir neseniai paskeltas komisijos komunikatas. Tuo tarpu Europos parlamentas kol kas dar nėra parengęs pranešimo dėl materialiosios baudžiamosios teisės. Turime pranešimą dėl procedūrinės teisės, daugiau iniciatyvų toje srityje, bet materialioji teisė yra nauja sritis Europos parlamentui. Nors iš tiesų jau yra patvirtinta visa eilė priemonių e, individualiais atvejais susijusiais su kriminalinė teisė, bažiamąją teisę. Pone pirmininkė, Aš nemanau, kad šį klausimą reikėtų pristatinėti per daug ilgai. Turbūt būtų kur kas geriau pranešėjų išklausyti tų iškilių ekspertų, kurie šiandien susirinko į šią salę. Mano nuomonė, visa jų eilė yra pasirengę vertingai prisidėti prie šios diskusijos. Aš manau, kad e, e, galėčiau sakyti, jog klausimas yra sustruktūrintas maždaug kaip ir mano pranešimas. Pradėsime nuo pirmojo klausimo ir e, tai būtų iš esmės, sakykim, kad egzistuoja baudžiamoji teisė ir tam tikras potencialas ją reguliuoti iš naujo, bet ar tai reikėtų daryti ES lygiu? Kitas e, dalykas yra e, vėlgi tas, kad turime tam tikrą e, baudžiamąją teisę, tam tikrus kriterijus, bet kaip juos būtų galima pakoreguoti. Ir trečia e, kalbėtojų grupė ir mano pranešimo grupė bus susijusi su dabar jau sukurta juridinė base. E, sakykime, kad kriterijus nustatyti turės ES, mes turėsime. E, aiškius kriterijus apibrėžiančius kokybiškus teisės aktus, bet kaip tą galima padaryti skirtingose institucijose. Tai yra kur kas e, sudėtingiau negu iš pradžių tai gali atrodyti, kadangi dažnai nacionaliniu lygiu būna sukurta e, sistema, e, kurioje e, tik Teisingumo ministerijos yra už tai atsakingos. Mes turėtume užtikrinti, kad baudžiamoji teisė bendrai, nepriklausomai ar ekologijos rytyje, ar finansų, e, E, nusikaltimų srityje, e, kur atsakinga būtų finansų ministerija, e, galutinis kontrolės mygtukas būtų vyriausybės rankose. Dažnai nacionaliniu lygiu tai padaryti yra lengviau, nors ir tai jau yra susijęs su nemažai biurokratijos, Tačiau, e, kai kalbame apie Europos lygmenį, reikalai tampa kur kas sudėtingi. Pagalvo, sudėtingesni. Pagalvokim, pažiūrėjau, apie mūsų parlamentą. Čia yra visai lė komitetų, kurie e, vienai per kitaip svarsto baudžiamąją teisę. Tačiau parlamento rūmose nėra nei vienos vietos, e, kur būtų galima patikrinti, ar sankcijos atitinka viena kitą, ar E, baudžiamieji nusikaltimai yra apibrėžiami taip, e, kad e, būtų galima juos prilyginti skirtingiems ar panašiems kitiems nusikaltimams. Taigi, dabar mes turėsime galvoti, kaip toliau dirbti tuo pagrindu, kuris jau yra sukurtas sutartyse. Lisabono sutarties 83 straipsnio pirmoje dalyje labai konkrečiai yra uh, paminėti nusikaltimai, kurie yra traktuojami kaip rimti, rimti sunkus nusikaltimai, turintys e, e, tarptautinį matmenį. Tai e, būtų vienas iš svarbiausių kriterijų perkeliančių baudžiamąją teisę Europos lygmenį. Tačiau būtų nustatyti ir kiti kriterijai, pagal kuriuos būtų galima įtraukti kitokius nusikaltimus tiesiogiai neįvardintus ES steigimo ar veikimo sutartyje. Kitas svarbus dalykas - būtina užtikrinti Europos politikos e, gerą įgyvendinimą. Srityje, kuri jau yra derinta įvairiomis priemonėmis. Taigi turime e, pasakyti, kad sritis, kurioje tam tikras harmonizacijos likmuo jau pasiektas, reikalauja, kad būtų užtikrintas Europos politikos deramas įgyvendinimas apie tai nėra pakankamai gerai kalbama ES sutartyse ir praktiškai tai nėra daroma pakankamai dažnai, tačiau mes e, padiskutuojame apie tai, e, kas būtų galima padaryti. Ir tai gali būti gana įdomi diskusija, nes matome, kad komisijos komunikate yra pateikti ir kitokie kriterijai. Pavyzdžiui, e, nusikaltelių organizuojamos skirtingų nusikaltimų vietų paieškos. Ir gali būti, kad e, nusikaltėliai įvertins, kad vienoje ar kitoje šalyje jie gali išsisukti lengviau ir nuobaudos būtų taikomos e, mažesnės e, išaiškinus nusikaltimą. Aš nežinau, ar iš tiesų taip gali būti. Mes paklausysime akademikų, ką jie galvoja apie tai. Manau, kad kol kas kriterijai yra labai migloti, konkrečių įrodymų neturime bet viskas priklauso nuo nusikaltimo rūšies. Negalime paprastos vagystės įvertinti kaip e, tokio nusikaltimo, kurį galime perkelti kitą valstybę, nes kitoje valstybėje nuobauda ar bausmė mažesnė. Taigi mes pirmai turime išsiaiškinti, kokiems nusikaltimams tai aktualu. Antras dalykas e, pirmoje dalyje aptarsimas bus proporcingumo principas. Kalbėjome apie subsidiarumą, bet reikalingas ir proporcingumas, kuris yra itin svarbus baudžiamosios teisės požiūrių. Uh, nes e, visuomet iškyla e, grėsmė žmonių pagrindinėms teisėms, žmogaus teisėms. E, dažnai žmonių laisvė, judėjimo laisvė gali būti apribota, gali būti žmonės vienai par kitai baudžiami. Taigi visai aiškus, koks, aišku, koks turi būti tikslas. Pirmiausia, turime įvertinti, kad nusikaltimas daro ženklę žalą visuomeniai. Ultima racijo principas turėtų būti taikomas, kaip ir visai lė kitų priemonių, e, kurios iki šiol atrodo nedavė pakankamai naudos. Todėl e, baudžiamosios teisės atveju reikėtų tai ypatingai pasverti. Politikai, tokie kaip mes, tokius klausimus turės suspręsti. Aš pats, būdamas Bruselėje, esu matęs ne kartą, kaip laikraščiuose kyla pasipiktinimas dėl vieno ar kito atvejo ir ką gali padaryti politikas. Lengviausia būtų pasakyti taip. E, toks baisus įvykis, kad reikėtų nubausti kaltuosius, siūlyti naujas baudžiamasias sankcijas, e, naujai apibriežti nusikaltimus Bet tai turbūt būtų stereotipinis politiko reagavimas į e, incidentą ar kažkokį nusikalstamą atvejį. Bet teisininkai tokių dalykų nekenčia, nes nėra aiškiai pasakoma, e, kad e, reikalingas ultima racijo. Mes turime žinoti, kaip reikia elgtis vienu ar kitu atveju. Ir politikai reaguodami į straipsnius spaudoje turėtų žinoti, kokie egzistuoja juridiniai principai. Taigi toks bus pirmasis mūsų klausimo etapas. Antrasis etapas bus susijęs labiau su baudžiamosios teisės tradiciniais principais, pavyzdžiui, e, apeliacijos teisė, legalumas, įstatymo suprantamumas, nes ypač e, tai aktualu, kai kalbame apie žmogaus teisų pažeidimus, e, teisės nuostatos negali būti dvi prasmės ir jos turėtų būti galiojančios atgalinė data. E, galiausiai turime e, pabrėžti nuoseklumo principo reikšmę. Baudžiamosios teisės atveju nuoseklumas yra būtinas. Nuostatos turi, atsiprašau, nuobaudos turi e, būti tarpusavyje neprieštaraujančios. Negalima taikyti uh, E, mažiau e, sunkio griežtos bausmės e, panašių nusikaltimų atveju. Taryboje ir komisijoje apie tai buvo nemažai kalbėta. Čia aš jau turbūt tą savo įžanginę dalį ir baigsiu. Labai lauksiu visų pasisakymų. Šiandien džiaugiuosi matydamas tiek daug pažįstamų veidų prie šio stalo. Gerimas pirmininkas sakė, kad prieš tai uh, vyko šešėlinių pranešėjų susitikimas ir skirtingos frakcijos e, kalbėjo, kad reikia siūsti savo atstovus į šį klausimą, kad jie maždaug žinotų, su kuo būtų galima palaikyti ryšį. Taigi aš iš anksto dėkuoju visiems už pasisakymus ir e, perdodu žodį Jums, ponė pirmininkė. Ačiū, Kornelis De Jong už šią įžangą į svarbiausius klausimus - subsidiarumo, proporcingumo, reikalingumo, ultimaracijo principus. Taigi, pagrindai pakloti tolesnėms diskusijoms, manau, kad laikas išklausyti mūsų pirmojo pasisakymo pono Hans Nilsson, Briugės Europos koledžo profesoriaus ir ES tarybos teisminio bendarbiavimo skiriaus vadovo nuo 96 metų pasisakymą. Pone Nilsson, žodis jums. Much, uh, Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti už šį pristatymą labai mielai atvykau čia pakalbėti kaip profesorius, dėstytojas, tai man didžiulė garbė, ypač didžiulė garbė matyti tiek daug žymių Europos ekspertų, kaip jūs pasakėte, šiais klausimais. Nelengva mano užduotis per mažiau nei 20 minučių aptarti Lisabono sutarties revoliuciją, apžvelgti visus pasikeitimus baudžiamosios teisės srityje ES, bet pasistengsiu. Jeigu ypač veiks technika. Taip. Kuomet atlikau karinę tarnybą, seržantas sakydavo, manai, kad tai lengva, tačiau palauk, kai viską paaiškinsiu, tada suprasi, kaip tai yra sudėtinga. Manau, kad Ir kalbant apie baudžiamosios teisės raidą ES, tas pats pasakytina, kadangi yra tiek daug veikiančių subjektų, kurie dalyvauja šiuose procesuose. Europos taryba, na, 57 metų, be abejo, Šengeno visi pasikeitimai, taip pat pasikeitimai su regioniniu lygmeniu, šiaurės šalių bendarbiavimas pietričių Europos bendarbiavimas, taip pat bendarbiavimas pasauliniu lygmeniu, būtent čia. Ir Denis prieš daug metų susitikome būtent šiame kontekste. Labai džiaugiuosi, Denis, kad turite galimybę įtakoti baudžiamosios teisės raidą Europoje. Nuo lapkričio pirmos dienos 93 metų mes pradėjome darbą, taigi mažiau nei 20 metų mes dirbame su baudžiamąją teisę Europoje. Tačiau įvertinant pasikeitimus nuo Maastrichto sutarties, kuomet tai buvo tipiškas tarp vyriausybinis bendradarbiavimas, aš apžvelgiau pirmą šimtą sprendimų, kuriuos prieėmė taryba, tai pirmi 99 buvo išvados ar rekomendacijos. Taigi tikrai neprivalomi sprendimai, tik šimtasis sprendimas realiai tapo privalomų sprendimų. Tuomet tai buvo konvencija. Taigi per pirmą revoliuciją, kuomet įsigaliojo Amsterdamo sutartis, mes a, pradėjome rimčiau dirbti šioje srityje. Tai buvo 99 gegužės pirmą dieną, kiek daugiau nei prieš 10 metų tuomet turėjom, jau turėjome privalomus pagrindų sprendimus, nors jie neturėjo tiesioginio poveikio. E, Nica nedaug ką pakeitė, gal tik tie, kad įtraukėme Eurojustą Europos e, bedarbiavimo e, tinklus baudžiamosios teisės rytyje ir tai buvo ta antroji revoliucija, galbūt, apie kurią mes dabar kalbame. Uh, Tai yra, aišku, į tą laiką dar buvo Tamperė, Hagos, Stoholmo programos, tūkstantmečio strategija, galiu paminėti vienos veiksmų planą, galiu paminėti, aišku, veiksmų planą kovai su organizuotų nusikalstamumu. Ir buvo tokie laikai, kuomet taryba priimdavo daug veiksmų planų, bet netiek daug veiksmų gyvendindavo. Amsterdame buvo sudarytas kompromisas tarp valstybių narių Tai buvo valstybės, kurios aiškiai pasisakė už tautinę valstybę, už teritorinius pajėgumus, kovojant su baudžiamosios teisės pažeidimais, viskas buvo paremta suverenumu ir bendradarbiavimu. Taigi suverenumas tai aišku Vokietijos, pavyzdžiui, konstitucinio teismo sprendimas tuo klausimu dėl Lisabono sutarties. Bent 33 kartus žodis suverenumas yra paminėtas. Buvo, aišku, ir kitų valstybių, kurios norėjo, matė e, reikalingumą suvienodinti labiau e, valstybių teisinės nuostatas mm, ir užtikrinti e, glaudesnį bendarbiavimą per reguliavimą. Tai yra ES valstybės, kurios kalbėjo būtent uh, nuo 1997 metų apie bendarbiavimą, kaip kad pavyzdžiui Korpus Juris ar Europos prokuratūra, suformuojant Europos baudžiamąjį kodeksą ir visą teisiną. Ir visą tai apsivainikavo Amsterdamo kompromisu, sukuriant Europos laisvės saugumo ir teisingumo erdvę, kurioje neturi būti sienų. Pažiūrėkime, ar galiu štai parodyti tą vaizdą. Taip, taigi suformuota nauja paradigma, kad ne, reikia nebe dvišalio bendarbiavimo tarp valstybių narių, o reikia panaikinti ne vien tik tai sienas nusikaltėliams, bet taip pat ir sienas teisingumui vykdyti prieš nusikaltėlius, kad galėtų policijos bendarbiavimas ar e, baudžiamosios teisės sprendimai laisvai e, cirkuliuoti taip pat. Dabar klausimas, ar realiai taip ir įvyko turėjome e, vieningo balsavimo reikalavimą taryboje, penkis sprendimų prieimimų lygius taryboje ir mes vis dar turime keturis iš jų. Taip pat turime dvigubą iniciatyvos teisę nuo Amsterdamo. Taryba labai lietai priiminėjo sprendimus ir e, labai dažnai e, viskas likdavo tik tai bendro vardiklio lygmenyje. Kalbant apie esmę, bendarbiavimas tarpusavio pripažinimas nuo Amsterdamo sutarties ir šios ryties įgyvendinimas tai būtų Tamperės kelio gairio e, kelio gairės, taip pat šiek tiek buvo nuostų suvinodinimo, harmonizavimo, e, suartinimo, taip pat kai kurios institucijos ir kai kurie tinklai, kai kurie tinklai tikrai dirba, Europos teismų tinklas, tinklas prieš genocidą ir nusikaltimus žmonijai. Šiek tiek dirbome ir išorės dimensijos kontekste, nes visi aišku supranta, kad nusikaltimai nesustoja ties sienomis, taigi tokios keturios rytis buvo. Dabar jeigu pažiūrėtumėm kiekybę, kas padaryta nuo Amsterdamo, galime pasakyti, kad e, teisinė bazė suformuota pakankamai e, apčiuopiama. 35 pagrindų sprendimai ar direktyvos, 16 e, dėl bendradarbiavimo, 12 dėl tarpusavio pripažinimo, 14 pagrindų sprendimų dėl uh, Dėl materialiosios baudžiamosios teisės, toliau, direkt, aišku, e, direktyvos ir dėl turinio, 17 sprendimų, priumo sprendimas, dėl įgyvendinimo sprendimų, 6 e, tarptautiniai susitarimai. Turiu pasakyti, neturėjau galimybės suskaičiuoti visų tarybos išvadų, rekomendacijų ir taip toliau, taigi jų buvo irgi daug. Teisinė bazė įspūdinga suformuota per tą laikotarpį nuo Amsterdamo sutarties, iš esmės per 10,5 metų. 7-8 privalomi sprendimai priimti į tą laiką. Aišku, problema buvo dvilypė. Viena vertus įgyveninimas valstybėse narėse, kita vertus to įgyveninimo kontrolė. kuomet, kuomet dėrėjomės dėl Amsterdamo sutarties, komisijai buvo suteikti įgaliojimai per Amsterdamo sutartį. Reikia prisiminti, kad iki tol e, komisija netgi neturėjo e, teisės aktų iniciatyvos teisės e, pagal Maastrichto sutartį. Taigi iš tikrųjų labai jautri tai buvo sritis, kaip galime suprasti, ir labai smarkiai viskas yra pasikeitę per tą laiką. Mm, taip pat buvo tik konsultuojamasi su Europos parlamentu Ir žinoma, tai buvo demokratijos deficito ES pagrindas. Sprendimai buvo privalomi, tačiau neturėjo tiesioginio poveikio, jie turėjo netiesioginį poveikį. Kalpino bylą valstybės narės turėjo atitinkamai įgyventi savo nacionalinius teisės aktus, kad jie atitiktų ES teisės aktus. Taip pat um, ir, ir teismai gavo tam tikrų įgaliojimų. Kaip maždaug 18 valstybių narių dabar tai yra galimybė pateikti prašymus prie judicinėms nutartims. Toliau, aišku, konstitucinės sutarties projektas, buvo ramščiai atitinkamai integruoti. Klausimas, ar mes tikrai trečio ramščio visiškai atsisakėme. Uh, nes yra dar tam tikrų lik ir tokių likučių trečio ramščio, pavyzdžiui, yra, tokie, yra toks dalykas kaip avarinis stabdys baudžiamosios teisės atveju. Taip pat, yra, taip pat buvo tuomet apibriešta, kad tas rytis turėjo būti pasidalytos kompetencijos tarp ES ir valstybių narių sritis ir aišku, tai um, turi teisinių padarinių, tačiau ne visi tie padariniai dar įsigalioja yra. Uh, Tai, kad priimami e, reglamentai ir direktyvos šioje srityje, tai aišku suteikia e, tam tikras galimybės e, šioje srityje. Dar kol kas nėra tos visos galimybės išnaudotos. Tačiau, aišku, ne, niekas tuomet nepagalvoja, ką reiškia baudžiamosios teisės srityje turėti tiesioginio poveikio teisės aktus kai eina kalba apie materialinę baudžiamąją teisę, nėra tiesioginio poveikio, tačiau kitais atvejais yra tiesioginis poveikis, pavyzdžiui, dėl nukentėjusių nusikaltimų, dėl bendarbiavimo, dėl pagalbos nusikaltimų aukoms. Tai nėra materialinė baudžiamoja teisė, tačiau tuomet teisės aktai gali turėti tiesioginį poveikį, ypač uh, konkretiems individams ES. Manau, kad tai apsaugą smarkiai sustiprina, tačiau nemačiau dar atliktų tyrimų. Aš e, tikiuosi, kad po mano tokio pasiūlymo kas nors parengs straipsnį to klausimu. Komisija, aišku, turi e, teisėkurs iniciatyvos teisę, tačiau valstybės narės 25 procentai taip pat gali tokios iniciatyvos imtis. Aš e, įtariu, kad tai bus vis mažiau ir mažiau naudojama. Taip pat e, teismas ir komisija, taip pat jų įgaliojimai yra stiprinami ir tikiuosi, kad e, pakankamai greitai turės visus įgaliojimus kaip pagal pirmąjį ramsti. Aišku, ne visi sprendimai turės tiesioginį poveikį, bet jie turės būti gyvenimi jeigu aš dabar dirbčiau kokios valstybės narės teisingumo ministerijoje, aš jau pradėčiau gyventi pagrindų sprendimus, jeigu dar tai nepadaryta. Toliau bendro sprendimo procedūra, lygybė su Europos parlamentu. Manau, dabar jau niekas nebegali kelti klausimų dėl priimtų sprendimų legitimumo, kadangi jie yra priimami kartu su Europos parlamentu. Taigi iš esmės yra užtikrinta dviejų rūmų sistema Europos Sąjungo. Taip pat, aišku, yra ypatinga tokia savybė yra opt-out variantas. Kai kurios valstybės narės yra nusprendusios nepasirinkti opt-in, tai yra ne, ne, netaikyti kai kurių nuostatų, kaip, pavyzdžiui, Danija, Stoholmo programą. Sakyčiau, tai mano kūdikis, bet gal tai ne visai tiesa. Nors štai matote, laikau Stoholmo programos egzempliorių ir tikrai elgiuosi su, kaip su savo kūdikiu, tačiau tiesa yra ta, kad štai šie žmonės parengė Stoholmo programą, tai yra pirmininkavusi Švedija, kuriai turėjau garbės dirbti. Stoholmo programa, manau, stengiasi atkurti balansą to, ką, tame, ką ES praeitie yra padariusi šioje srityje, didesnį dėmesį skiriant asmenų apsaugai, pažeidžiamiausių jų apsaugai, duomenų apsaugai. Uh, kad būtų galima ne vien tik tai represijas taikyti, sankcijas taikyti, bet taip pat ir užsiimti tais švelnesniais, tačiau piliečiams labai aktualiais e, klausimais. Taigi Stoholmo programa buvo skirta piliečiams. Aišku, baudžiamosios teisės rytyje kur, aišku, čia yra represinės priemonės pagrindas, vis tik tai dėmesys yra tam tikriems prioritetams skirtas ir dabar laukia mūsų daug klausimų kurie apibriežti Stoholmo programoje kaip prioritetinės rytis, pavyzdžiui, priekyba žmonėmis, lytinis vaikų išnaudojimas, kibernetiniai nusikaltimai ir taip toliau. Tai yra visos tos rytis, dėl kurių yra priimamos priemonės. Dėl Lisabono sutarties kelios pastabos. Lisabono sutartyje yra pasakyta, kad turi būti dirbama su teismų sprendimais. Tai yra baudžiamosios teisės rytyje. Mes negalime galbūt tiek daug kaip Europos taryba, e, pavyzdžiui, nuveikti, tačiau galime akcentuoti policijos bendarbiavimą, taip pat ir darbą teismų sprendimų srityje. Galbūt tai nustebinsius, kad, pavyzdžiui, iš darybų, e, kad mes nebegalime policijos e, tarnybų traktuoti kaip teis. Pripažinti jų sprendimų mums reikia um, jų patvirtinimo pirmą. Toliau mūsų sprendimų padariniai per sieną. Ta jūs matote, pavyzdžiui, civilinės teisės rytyje, tačiau baudžiamosios teisės rytyje, mano manimu, savoka ir yra daug platesnė, specialiai, manau, parinkta tam, kad bendarbiavimas būtų platesnis nei civilinės teisės rytyje. Pavyzdžiui, tai yra dimensija per, poveikio per sieną. Kažkas gali turi, turėti uh, dimensiją per sieną, tačiau nebūtinai turėti poveikį per sieną. Taip pat nesiniai esu paskelbęs straipsnį dėl Lisabono sutarties Švedijos um, viename teisininkų leidinyje, anglų kalba, galėčiau jums atsiųsti tą straipsnį, kad mes neapsiribuojame jau dabar vien tik tai minimaliomis taisyklėmis kai valstybės narės buvo paliekamos e, daryti po to, ką jos nori, nes Lisabono sutartyje aiškiai yra pasakyta, kad kompetencijos yra pasidalytos, pasidalytos tarp ES ir valstybių narių. Taigi, kai ES jau e, savo kompetenciją pasinaudojo, tai tai jau nebėra valstybės narės kompetencija. Pavyzdžiui, kovojant su kibernetiniais nusikaltimais pagal bendruosius ES teisės principus, Tai jau yra ES kompetencija, kadangi ji pirma e, veikia šioje srityje. Ir dabar Europos Teisingumo teismas priima sprendimus šioje srityje. Aišku, jeigu yra nuspręsta, kad tam tikras e, pažeidimas ar nusikaltimas turi tapti e, baudžiam, turi būti kriminalizuojamas, tai negali būti, kad valstybės narės, pažiūrėjau, nuspręs, kad kažkoks pažeidimas yra um, kriminalizuojamas, jeigu jis yra netyčinis, jeigu ES pasakė, kad tik tyčiniai nusikaltimai gali būti laikomi nusikaltimais. Taigi, um, yra tam tikras ir tiesioginis poveikis sprendimų. Ypač, kai ES nuostos nėra tinkamai gyveninamos. Toliau um, mano kolega, aišku, iš Lenkijos toliau pakalbės apie kitus aspektus, tai aš tik tai noriu pasakyti, kad tame dokumente, kuris buvo patvirtintas dieną prieš Lisabono sutarties įsigaliojimą, uh, pasakėme, kad reikia stengtis baudžiamosios teisės e, pavyzdinės nuostatas renkti kartu su Europos parlamentu. Čia aišku yra daug lankstumo e, palikta ir, ir Švedija, kuomet pirmininkavo derantis dėl šios svarbaus dokumento, galvojame, kad tikrai reikia čia irgi žingsnių į priekį. Būtent todėl stengiamės užtikrinti dabar uh, nuoseklumą, kai eina kalba apie jau priimtas direktyvas, kad e, tolesnės nuostatas atitiktų jas. Aišku, ne visuomet tai lengva padaryti, kadangi pranešėjai yra skirtingi, bet aišku, aš manau, kad būtina užtikrinti teisės nuoseklumą. Neaptarinėsiu kelio gairių plano, aš tik noriu pasakyti, kad yra tokių planų ir irgi yra siekiama užtikrinti šios ryties tai nuostatų nuoseklumą. Taip pat noriu paminėti, kad Lisabono sutartis mums atveria naujas galimybės vertinimo srityje, mokymo srityje, ypač teismų darbuotojų apmokymo srityje. Aš galiu tik apgailėstauti, kad mes turime Europos policijos akademiją, tačiau neturime tikros Europos teismų akademijos, teisėjų akademijos. Tikrai to labai stinga ES. Dėl finansinių perspektyvų taip pat noriu paminėti, kad pradė, prasidės darybos Europos parlamentu ir nuostabu, kad apie 800 milijonų turime dabar laisvų, kuriuos galima panaudoti um, teisingumo srityje, kuomet 96 pradėjo dirbti tarybai, kalbėjome apie programą uh, kuri e, vis, apimtų visą teisingumo laisvės erdvė ir tiesiektų 2 milijonų sumą. Taip pat sutartis suteikia naujus įgaliojimus Europolui, Europolui ir Europos parlamentui ir nacionaliniams parlamentams. Taip pat, aišku, Europos e, prokuroro e, klausimas. Aš manau, kad jau yra aišku jau klausimas yra ne ar bus sukurta Europos prokuratura, o tik tai kada bus jį sukurta. Ar, kažin, ar iki man išeinant į pensiją, ar vėliau. Ir pabaigai. Keli žodžiai apie tai, kas mūsų dabar laukia. Europos apsaugos orderis, vaikų lytinis išnaudojimas. E, tie dokumentai bus labai greit patvirtinti. Europos um, tyrimo orderį taip pat dabar dėl jo yra dirbama ir jau yra formuojamas bendras požiūris. Tikiuosi, kitą savaitę tarybos bus patvirtintas ir bus pradėtos dėrybos su parlamentu. Pradedame dėrybą su parlamentu dėl kibernetinių išpolių ir per kitą pirmininkavimo laikotarpį Mūsų laukia sudėtingas klausimas, tai yra keliaivių um, asmens duomenų įrašų klausimas, dėl kurio reikės dirbti. Uh, tikrai nu, statistika yra labai svarbi uh, apie nusikaltimus, labai uh, pamiršta iki šiol. Taip pat um, dar ir bendras požiūris dėl nu, nukentėjusių teisių. Lenkijai pirmininkaujant kitą savaitę tikiuosi bus galtinis sutarimas. Toliau teisių raštas, tai yra e, nu, kaltinamojo teisės gauti informaciją, gynybą ir taip toliau. Ir pradė, toliau yra dar. Uh, prieiga prie advokatų ir paskui um, piknaudžiavimas rinka ir kiti klausimai. Dabar 20 pasiūlymų, kurių mes laukiame iš komisijos um, artimoje ateityje dėl konfiskavimo, dėl duomenų apsaugos, dėl pažeidžiamo asmenų, dėl ko, narkotikų kontrabandos, dėl e, finansinio uh, interesų apsaugos, dėl Eurojusto, dėl uh, kelių eismo pažeidimų, dėl nukentėjusių, dėl įtariamo, nu, įtariamų teroristų e, finansų išaldimo, e, galbūt sėkimo sistemos, Europsaugos, e, telefono linijos apie įdingusius vaikus, tarpusavio pripažinimo profesijų srityje, teisinės pagalbos, trečiųjų šalių piliečiams, kai yra kažkokie baudžiamosios teisės įrašai, toliau sankcijų aviacijos, transporto įvairiose ir taip toliau. Tai svarbios iniciatyvos, intelektinė nuosavybė. Mūsų laukia daug darbo ir pabaigai noriu pasakyti, kad galvoju, jog Lisabono sutartis atveria daug galimybių ir Pagal ją bendradarbiavimas baudžiamosios teisės srityje manau, tikrai nebepatiria demokratijos deficito ES, nes tikrai yra užtikrinta lygybė tarp tarybos ir parlamento, derant, derinant poziciją dėl komisijos pasiūlymų ir manau, kad tai yra puikus būdas judėti į priekį baudžiamosios teisės rytyje. Dėkoju Jūs, e, labai gerai akademiškai pristatėte mums e, detalės apie tą revoliuciją, kaip kad sakėte, minėjote apie valstybių narių jurisdikciją, kuri dabar tapo ES e, kompetencija. Buvo, kalbėjote apie tarptautinius nusikaltimus, prekybą žmonėmis, moterų išnaudojimą, uh, E, kibernetinius nusikaltimus, e, padirbinėjimą, klastojimą, e, prekybą ginklais, narkotikais, korup, kovą su korupcija, pinigų plovimu. Taip pat minėjote kovą su nusikaltimais susijusiais su ES finansiniais interesais. E, pagal pirmą instanciją. Manau, kad dabar turime jau pagrindą dirbti toliau, bet prieš mm, pereidamas prie kito kalbėtojo noriu pasveikinti poną Viljamsą, kuris yra Eurojusto vadovas. Mums labai malonu dar kartą jūs matyti mūsų komitete. Jūs dažnai e, lankotės mūsų komiteto klausimuose. Ir šiandieną taip pat labai svarbus klausimas vyksta. Dabar kitas klausimas, e, kurį pristatys profesorius Andri Klip. Jis yra baudžiamosios teisės, baudžiamo proceso pro, e, profesorius, taip pat užsima tarptautinės nusikaltimais, dirba ponas Klip Mastrichto universitete. E, prašyčiau jūs kalbėti maždaug 15 minučių, mes seksime laiką. Prašom. Dėkui, pirmininkė. Dėkoju Europos parlamentui ir ponui Korneliui Dejang, kad mane pakvietė. Man labai malonu jums pristatyti savo požiūrį Europos baudžiamosios teisės plėtoti ateityje. Aš esu iš Masio, turbūt nereikia jums priminti Masito sutarties aplinkybių. Profesorius Nilsonas apie tai jums papasakojo. Uh, Aš dabar pakalbėsiu apie sąlygas, pagal kurias e, reikėtų plėtoti materialinę baudžiamąją teisę Europoje. Ir kyla klausimas, ar pakanka nacionalinės baudžiamosios teisės. Aš keliu klausimą, kokius kriminalizavimo kriterijus turėtume taikyti Europos baudžiamai teisiai, kokius kriterijus uh, reikia taikyti tada, kai e, priimamas sprendimas kažką įtraukti į e, baudžiamąją teisę. Manau, kad šis klausimas yra nepaprastai svarbu, į, svarbus, ypač dėl to, kad Europos baudžiamosios teisės svarba ateityje sustiprės, jums patinka tai ar ne. Tai noriu pasakyti tiems, kurie pasisako už e, europinį metodą ir tiems, kurie jam priešinasi. Asmeniškai aš nemanau, kad tie, kurie e, vykdo nusikaltimus, e, apsiribos gražiai nubrėžtomis valstybių sienomis. Taigi matome, kad iš tikrųjų kai kurie nusikaltimai yra tarptautinio pobūdžio, dėl to reikia į šį veiksnį atsižvelgti. Dėl uh, baudžiamosios teisės kriterijų. Manau, yra trys kaupiamosios sąlygos. Pirmiausia, reikia kalbėti apie žalą. E, dažnai šis terminas naudojamas. E, Baudžiamo teisėje rechtskut vokiškas terminas naudojamas, taigi reikia žiūrėti į šį kriterijų. Pavyzdžiui, ar vaikas tikrai buvo išnaudojamas seksualiai, ar buvo padaryta žala kažko, kažkuriam biudžetui. Uh, Kitas dalykas, ar baudžiamoji teisė yra vyramiausia priemonė spręsti problemai, ar nėra kitų pakankamų priemonių. Ir trečia sąlyga, kuriai skirsiu daugiausia laiko, yra tokia. E, ar reikia Europos teisės e, akto, ar e, jisai sukuria papildomą vertę nacionalinės teisės aktui parlamentas su taryba ir komisija turėtų tuos kriterijus aiškiai apibriežti ir tai e, užkirstų kelią nereikalingų teisės aktų atsiradimui, kaip kad buvo ateityje. Manau, kad tarybos pavyzdinės nuostatos yra labai naudinga priemonė jau dabar egzistuojanti šioje srityje. Dėl pirmo kriterijaus reikia apibriežti žalą, kaip sakiau, ir čia nėra ko daug diskutuoti. Deja, jeigu kalbėsime, pavyzdžiui, apie vaikų pornografiją, kalbama, ar teisės priemonė e, e leidžia bausti, persekioti už vaikų pornografiją. Ir reikia žiūrėti, ar atitinkama sąlyga vykdoma, kai nėra žalos padaitos, kai viskas vyksta virtualioje erdvėje. E, taip pat reikia pagalvoti, ar baudžiamoji teisė yra tai, e, reikalinga priemonė, ar tai yra sprendimas, kurio ieškome, ar nepakanka kitų priemonių. Tai reiškia, kad mums reikia empirinių įrodymų, e, kurie parodytų, kad problema negali būti sprendžiama nepasitelkus baudžiamosios teisės. Kalbant apskritai, labai mažai duomenų egzistuoja dėl tokių elgsenų. Egzistuoja taip pat tam tikri pavojai, pinklės. Ir e, taip pat reikia žiūrėti, ar e, e, baudžiamoji teisė gali padėti spręsti nusikaltimus E, mes matome įvairius nusikaltimus, e, kaip kad prievartavimai kiti ir turime galvoti, kaip jie saveikauja su baudžiamąją teisę. Ir taip pat negalima sakyti, kad e, savaime baudžiamoji teisė yra bloga ir kažką reikia daryti. Kitas dalykas yra peticijos mes apeliaciniuose teismuose susidurėme su problema, kad teisės aktai tais pačiais klausimais egzistuoja skirtingi. Pavyzdžiui, dėl prekybos žmonėmis padaryta daug klaidų. Teisėjai daro daug klaidų taikydami e, teisės aktus, nes labai dažnai, pavyzdžiui, per trumpą laiką dešimt kartų gali būti teisės aktai pakeisti. Ir kartais e, tam tikras e, lėtumas taikant teisės aktus gali būti geriau negu pernelyg e, dažnas jų keitimas. Taip pat reikėtų pasižiūrėti poveikio vertinimą ir jis turėtų pademonstruoti, ar egzistuoja aiškios problemos su baudžiamąją teisę e, Kiek girdžiu iš diskusijų, tai yra ne tiek e, materialinės baudžiamosios teisės problemos, bet įgyvendinimo e, teisenos problemos, kurios egzistuoja. E, labai dažnai kalbama apie nusikaltimo pobūdį, kuris pirmiausiai yra susijęs su žala padaryta, ne su tuo, kokių baudžiamosios teisės nuostatų reikia. Kalbame apie e, vaikų pornografiją, apie tai, kiek praranda mokesčių mokėtojai dėl žalos. Kal, būtent kalbama apie neigiamą poveikį, bet tai nereiškia, kad mums būtinai reikia Europinės baudžiamosios teisės egzistuojant tai žalai. Netgi atliekant poveikio vertinimą, reikia galvoti, koks būtų teisės aktų tikslas. Mes akademikai dažnai e, galvojame, kad tikslas yra e, užkirsti kelią galimybei iš vis įvykdyti nusikaltimus. E, visiška prevencija, to, toks tikslas tarsi keliamas, bet tai nėra realus tikslas, realistiškas. Dabar keletas žodžių apie trečią kriterijų, kuris mano nuomonė yra pats svarbiausias, nes E, pirmi du kriterijai taikomi visose valstybėse narėse. Trečiasis kriterijus yra papildoma Europos teisės aktų vertė. E, tai siejasi su subsidiarumo principu ir manau, kad e, tai labai pats svarbiausias mūsų diskusijų kriterijus. Dėl papildomos vertės, mano nuomonė, galima sukurti ją tuo metu, tokiuose situacijose, kai atsiranda žala Europos Sąjungos mastu, ne tiek nacionaliniu mastu ir kai valstybės narės negali pakankamai gerai išspręsti problemos. Pavyzdžiui, galvokime apie ES finansinius interesus, finansinės sistemos vientisumas ir pinigų plovimas. Taigi reikia galvoti, ar daroma žala visai ES arba visoms valstybėms narėms kolektyviai. Galime taip pat galvoti apie Europos finansinių sistemų stabilumą ir uh, euro apsaugą. Šiandieną per diskusijas dar apie tai kalbėsime. Egzistuoja situacijose, kuriuose e, elgesys savo pobūdžiu, jeigu jis yra tarptautinio masto, gali pakeisti pakengti Europos teisės aktams. Vaikų pornografija taip pat gali būti čia paminėta, nes vaikų pornografijos rezultatais keičiamasi tarptautiniu mastu. A, savo komunikate dėl baudžiamosios e, politikos komisija kelia klausimą apie papildomąją Europinių teisės aktų vertę ir minimos keturios priežastys. Pirmiausia, Europinė baudžiamoji teisė turėtų sustiprinti piliečių pasitikėjimą, naudo, kai jie naudojasi judumo teisėmis. Aš nesu tikras, kad tai tikrai yra priežastis papildomai vertai kurti. Dabar e, valstybių narių e, baudžiamoji teisė įstatymai yra gana e, skirtingi, bet tai nežinau, ar trukdo laisvam judėjimui. Kita priežastis, kurią komisija mini, kad baudžiamoji teisė gali užtikrinti, kad nusikaltėjai negalės tikslais dangstytis valstybių sienomis ar naud, piknaudžiauti valstybių narių sistemomis. Aš nemanau, kad tai taip pat yra pakankamas motyvas, nes nėra e, jokių duomenų, kurie rodytų, kad e, materialinės baudžiamosios teisės sistemos e, tarsi skatina daugiau nusikalsti. E, kitas klausimas yra, ar e, valstybių narių padėtis skirtinga dėl to, kaip jos sugeba sulaikyti nusikaltelius. Kita priežastis sakoma, kad šie dalykai paskatins tarpusavio pripažinimą, bet aš nesu tikras, egzistuoja Europos arešto orderis. E, žinome, kad, kaip, kaip sakiau, materialinė baudžiamoji teisė skirtinga ir daug e, problemų yra siema su procedūriniais dalykais, ne su pačia baudžiamąją teisė. Kitas kriterijus minimas Europos Sąjungos uh, E, teisės aktai e, tarsi sulaikytų nuo svarbių nusikaltimų, e, kurie kenkia Europos Sąjungai. Aš taip pat nesu tikras dėl šio minimo motyvo. Teismas anuliuodamas du pagrindų sprendimus dėl atliekų E, pervežimo ir dėl aplinkosaugos principų. Ir e, jisai kalbėjo apie proporcingumą ir atgrasomųjų priemonių taikymą. Gal tam tikrais atvejais valstybės narės turi numatyti nuobaudas. Taip pat norėčiau paminėti keletą pavojingų aspektų, tarsi, kurie, gali būti, kurie gali būti tarsi spastai, tvirtinant teisės aktus ES mastu. Visuomet turime kelti klausimą, ar nustatyta situacija susidaro dėl to, kad nepakankamai gerai veikia baudžiamoji teisė pavyzdžiui, pinigų plovimo, piknaudžiavimo rinką atvejais, pasinaudojimu vidinė informacija, man atrodo, kad pirmiausia tai susiję su neveiksminga teisena. Ir galbūt reikėtų galvoti apie tai, kaip šalinti e, problemą šioje srityje. Būtent tai e, rodo problemas, o ne pati materialinė teisė. Tai Euro, pažeidinėjimai ES mastu, piknaudžiavimas taip pat rodo, e, kad dažnai neslaikoma procedūrų, o ne tai, kad trūksta teisės aktų. Ir kartais tokiuose situacijose e, materialinė baudžiamoji teisė neturės e, norimo poveikio. Reikia galvoti ne tik apie įstatymų teisės aktų pakeitimus. Uh, jau egzistuoja pakankamai išsamių nuostatų, pavyzdžiui, 2009 metų 52 e, direktyva dėl sankcijų e, darbdaviams ir ten yra straipsnis 9d, kuris e, sako, kad darbdaviams gali būti tam taikomos tam tikros sankcijos, jeigu jie įdarbina žinodami trečios šalios pilietį. Noriu pasakyti, kad e, tai nėra Europos geras pavyzdys, nuo kurio turėtume pradėti. Galbūt e, reikia pripažinti, kad mums svarbu ar kada pavyks įrodyti savo argumentą, jeigu pasitelksime būtent tokiu pavyzdžiu. Daugelis nuostatų, kurios išdėstos direktyvose, pagrindų sprendimuose yra labai išsamios. Tarsi ES teisės aktų, kurie juos turi, jas turėtų patys tiesiogiai taikyti. Nepamirškime, kad e, Europos baudžiamosios teisės nuostatos turi būti įgyventintos ir tai reiškia, kad e, labai daug detalių dėl dalyvavimo, pasirengimo, uh, neturėtų būti numatomos ES teisės aktuose. Mm, turėčiau jau baigti ir dar paminėsiu keletas ryčių, kurios galėtų būti laikomos teisės aktų pagrindų baudžiamoje teisėje. Egzistuoja ribos tarp tam tikrų temų, kurios gali būti priskirtos Europiniai baudžiamai teisiai. Kaip sakiau, reikia laikytis tam tikrų kriterijų, reikia nustatyti ES e, mastu padarytą žalą. Ir reikia užtikrinti, kad ES teisės aktas turės papildomą vertę. Jeigu laikysimės tų kriterijų, tai tada teisės aktai bus naudingi ir būtini. Bet reikia pirmiausia atlikti labai daug tyriamųjų darbų, mes turėtume taip pat e, pasižiūrėti, kaip valstybės narės praktiškai taiko tam tikras e, nuostatas tam, kad užtikrintų, ar tikrai reikia ES mastų baudžiamųjų teisės aktų. Ir taip pat atsižvelgti į subsidiarumo ir ultimą racijo baudžiamojo teisėje principą. Ačiū. You Ačiū. Jūs viską išdėsite labai įtikinamai. Dėkui ir jūs tilpote į 15 minučių. Štai taip padėkoju. O dabar suteiksiu žodį profesoriui Ad Adanieto Martin, kuris yra Kastilijos Lamanšos universiteto baudžiamosios teisės profesorius Madride. Jis kalbės apie ekonominę baudžiamąją teisę ES. Prašom, profesoriau Nieto Martin, žodis jums. Labai ačiū už man suteiktą žodį. Bet Lamanšo universitetas yra ne Madridė, jis yra Toledo mieste. kai aš e, pasakiau, supratau, kad pasakiau kalbą, klaidą, bet jau nebebuvo kaip pasitaisyti. Taip, e, Kastilijos Lamanšo universitetas yra Toledė. Ačiū labai už e, tai, kad mane pakvietėte ir aš galiu pasakyti, kad mes džiaugiamės tokiu dialogu su universitetais. Tai yra svarbiausias pagrindas teisingiams teisės aktams. Aš savo pasisakymą padalinsiu į tris dalis. Pirmoje aš trumpai pakalbėsiu uh, apie tai, ką manau apie sutartis ir ko juose tikimasi iš mūsų, kaip mes elgsimės baudžiamosios teisės atveju ir konkrečiai ekonominių finansinių nusikaltimų atveju. Antroje dalyje aš pademonstruosiu, kaip mes e, neįgyvendinome sutarčių nuostatų. O trečiojoje dalyje pasvarstysiu, kas mano nuomonė yra e, pagrindas į racionalinę baudžiamąją teisę teisės aktų įvertinimas. Iš mano požiūrio atsakymas pirmai klausimą yra labai aiškus. Dėl ekonominių ir finansinių nusikaltimų visose sutartyse e, yra numatytos galimybės vykdyti racionalią baudžiamąją politiką ES viduje. Yra trys pagrindiniai elementai racionaliai baudžiamąją politikai. Pirmoji sąlyga yra turėti kompetenciją įsikišti į bet kokios problemos sprendimą, kai ji iškyla konkrečioje nusikaltamos veiklos srityje, kai tas sritis turi supranacionalinį reikšmę. E, suskaldyta baudžiamoji teisė nėra derama baudžiamoji teisė. Tai lygiai taip pat e, kaip ir baudžiamoji fragmentuota politika. Mano nuomonė, ekonominės baudžiamosios teisės srityje ES turi daugiau kompetencijų nustatyti bendrą baudžiamąją politiką. Sutartise yra numatytas platus ES e, įsikišimas į ekonominių finansinių nusikaltimų sprendimą. E, yra numatytos dvi skirtingos intervencijos rūšis. Pirmiausia, finansinių interesų apsaugos e, pobūdžio rūšis ES, tai yra stipriausias ir reikšmingesnis modelis ES prokuroras, galimybė e, labiau suderinti teisės aktus skirtingose šalyse ir e, numatyti tą įmanomą avarinio stabdžio e, sistemos pritaikymą. Tai apimtų ir baudžiamąją teisę federalinių vadinamų nusikaltimų atveju. E, antrasis modelis yra suderinimas pagal 83 straipsnį ir jį būtų galima padarinti į tris dalis. 83 straipsnio pirmojoje dalyje e, kalbama apie atvejus, kuriuose yra labai aiškus ryšys su ekonominiais, finansiniais susikaltimais ir organizuotų nusikalstamumu. Tuo tarpu 83 straipsnio antrojoje dalyje E, yra numatytos ES kompetencijos e, griežtesniai intervencijai. Ši nuostata sako, kad valstybės narės privalo taikyti deramas sankcijas, numat, pastebėjusios bet kokio Europos norma, normos pažeidimą. E, tai yra santykinis dalykas, nes žinome, kas vyksta tokiais atvejais kaip terorizmo ir vaikų pornografijos nusikaltimai. E, ir 83 straipsnio antrojoje dalyje yra jau pasakyta, kad e, draudžiamas e, elgesys, draudžiami veiksmai yra numatyti kitose direktyvose ir reglamentuose. Ir šioje srityje suderinimas, harmonizavimas pirmiausia reiškia sankcijų suderinimą. Galiausiai turiu galvoje nuostatas, kurios yra numatytos 83 e, pirmo, straipsnio pirmos dalies antrojoje dalyje, antrojame punkte. E, baudžiamosios e, politikos E, esmė šiuo atveju yra deramos politikos sukūrimas nacionaliniu ir supranacionaliniu lygiu, bet čia būtina laikytis subsidiarumo ir proporcingumo principų. Šie principai turi būti pritaikyti rimtai ir pirmiausia, tai e, reiškia, kad intervencija į nacionalinę baudžiamąją teisę negali būti prilyginta harmonizacijai. Žinoma, 83 straipsnė yra kalbama apie harmonizaciją, tačiau jeigu atsižvelgsime šiuos du mano minėtus principus, tai e, reikėtų rasti alternatyvų harmonizacijai, e, siekiant rasti bendrą požiūrį į bendrasias e, nusikalstamumo problemas. Harmonizacija turėtų būti ultima racijo, kai kalbame apie visos ES masto nusikalstamumą. Tačiau kita vertus, e, sprendimas jokių būdų negalėtų būti tik tai harmonizavimas arba niekas kitas. Antras dalykas, kaip aš jau sakiau, problema nėra e, susijusi su draudžiamo elgesio apibrėžimu. Greičiau tai yra susiję su taikomų sankcijų pobūdžio apibrėžimu. E, mes turime žinoti, kokios sankcijos gali būti pritaikytos ir kokio griežtumo jos turi būti. Čia proporcingumo ir subsidiarumo principams tam tenka dar didesnis vaidmuo. Ir e, aš čia sutikčiau, kad intervencija būtų įgyvendama trim žingsniais. Pirmiausia, efektyvios e, Europos normatyvose numatytos sankcijos turi visuomet priklausyti nuo valstybių narių pirmajame etape. Valstybės narės turi nustatyti, kokios sankcijos yra veiksmingos, ar jos yra proporcingos ir uh, atgrasančios ir mes puikiai tą matėme Graikijos kukurūzų atveju. Šios nuostato, šios prievalės įgyvendinimas e, nusipelno turbūt labai rimto mūsų analizavimo. Ir jeigu e, taip nėra, jeigu valstybės narės taip nesielgia, tai tada reikia daryti joms atitinkamą spaudimą. E, tik tai, e, kai e, mano minėtieji būdai nepasiteisina arba yra rimtesnių priežasčių imtis harmonizavimo sankcijų, galima numatyti, kad yra privaloma įvesti harmonizaciją ir tai jau būtų ultima racijo atvejs racionalumo elementas. Trečiasis elementas yra labai svarbus siekiant mūsų nustatytų tikslų. Mes e, turime uh, užtikrinti, kad visos numatytos sankcijos atitinka įvairiose kitose direktyvose numatytas nuobudas ir sankcijas. E, taip pat svarbu, kad būtų nepažeidžiama nacionalinė baudžiamoji teisė. Aš iš savo pusės norėčiau pabrėžti, kad kai yra e, rimtų priežasčių ES įsikišti, ES turėtų stengtis apsaugoti e, savo finansinius interesus ir e, nustatyti adekvačias, proporcingas ir atgrasančias sankcijas už tam tikrų ES normų pažeidimą. Kai jau bus išanalizuota E, geriausia sistema, geriausias mechanizmas. E, mes e, galėsime pažiūrėti, kokia yra realybė ir kas yra padaryta iki šiandien. Aš pasirinkau tris rytis, kurios yra susijusios su ekonominiais ir finansiniais nusikaltimais. Ir atsakymas būtų gana aiškus – Mano minėtieji principai e, yra bent net nepaminėti, kai kalbama apie korupciją privačiajame sektoriuje. Yra e, numatytas e, pagrindų direktyvoje dėl piknaudžiavimo rinką straipsnis dėl padaromos žalos tarptautinį pobūdį. Žinoma, yra bandoma labai daug kartų buvo bandyta atlikti parengiamuosius darbus ir ekonominių nusikaltimų atveju pagrindinis argumentas yra išvengti rinkos apribojimų. E, tačiau e, šis ginčas e, jau užsitėsi ir dabar matome, kad iškyla dvi pagrindinės problemos. Tai yra uh, E, harmonizacijos pagrindimas visų pirma, ar ta harmonizacija yra reikalinga. Pirmoji ta e, problema, dėl kurios yra diskutuojama, yra grinai empirinė. Aš jau sakiau, kad ekonominių nusikaltimų atveju e, yra aiškus konkrečiai uždrausti nusikaltimai. Todėl ir mes E, suprantame, kad e, rinkos iškreipimai šiuo atveju gali būti gana dėli ir nedideli ir užtenka administracinių nuobodų. O antrasis e, ginčas yra, antras, antroji problema, dar kurios yra ginčiamas, yra normatyvinio pobūdžio ir šio argumento taikymas yra gana pavojingas, nes čia galima įsivelti į sudėtingus baudžiamosios teisės aspektus. Mes suprantame, kad šiuo atveju turi būti taikomi baudžiamosios teisės e, straipsniai. Abi problemos e, priverčia mus galvoti apie tai, kas kriminologija jau senai paaiškėjo. E, Nuobodų sankcijų efektyvumas ir, o ne jų sunkumas E, yra svarbiausi atgrasant e, piliečius nuo nusikaltimų. Ir būtent apie tai aš norėjau savo kalboje labiausiai ir pasisakyti. Efektyvumo skirtumai, e, įgyvendinimo sugebėjimas yra svarbiausia, svarbiausias valstybės narės skiriantis elementas, o ne sankcijų griežtumas. kiekviena valstybė Kiekviena valstybė narė taiko skirtingas sankcijas. E, pavyzdžiui, už vieną ta, tokį patį nusikaltimą Belgija gali bausti vienerių metų laisvės atėpimu, o Italija 15 metų laisvės atėpimu. Tom tikro kitose valstybėse gali būti, kad tik administracinės sankcijos bus pritaikytos. Uh, Bet tų skirtumų dar yra e, atkreipti dėmesį būtina į tai, kaip tie pažeidimai yra skirtingai įvykdomi skirtingose valstybėse. Pavyzdžiui, Ispanijoje 12 metų e, gyvendinus direktyvą dėl slaptų vertybinių popierių pirkimų ir pardavimų, jokios e, baudžiamosios nuobudos nebuvo pritaikyta už tai. Nei karto ir paaiškėjo, kad iš tiesų tokių piknaudžiavimų rinka egzistuoja. Tačiau problema yra susijusi ne su baudžiamąją teisę, o su tuo, kaip Ispanijos vertybinių popierių rinkos ir jų reguliavimo institucijos, teisėjai ir prokurorai reaguoja į tokius pažeidimus. Kitaip tariant, problema nėra susijusi su įstatymų harmonizacija. Korupcijos privačiajame sektoriuje atveju e, suderinimo harmonizacijos e, e, e, praktika yra labai panaši kaip ir mano minėtojo nuostatų įgyvenimo efektyvumo atveju. Vis tik tai reikia pasakyti, kad pagrindų direktyva yra daugmaž vienodai įgyvendinta valstybėse narėse ir valstybės narės įgyvendina tam tikras nuostatas. E, mes žinome, kad finansų interesų apsaugos direktyvoje yra numatytos e, labai e, aiškius nuostatos ir apibrėžimai. Kai kuriuose valstybėse, kaip pavyzdžiui Vokietijoje, statistika rodo, kad korupcijos privačiajame sektoriuje atvejų skaičius padidėjo ypač stambiausių bendrovių atveju. O kitose šalise, pavyzdžiui, Ispanijoje, suderinus teisės aktus, jokios įtakos nepasiekta. Aš galiu pasakyti, kad e, kartais yra tiesiog nežinoma, ką būtų galima padaryti e, įgyvendant sankcijas tam tikrose valstybėse narėse. Štai Italijoje, Vokietijoje ir Austrijoje e, yra numatytos kitokios E, sankcijos negu, pavyzdžiui, Prancūzijoje ar Anglijoje. E, šios direktyvos įgyvenimas yra dar problematiškesnis tose valstybėse, kur, e, kur direktyvos tenkinimo programos yra skirtingai traktuojamos juridiškai. Pavyzdžiui, Italijoje yra numatytas reikalavimas įsteigti direktyvos e, taikinimo tarnybą, o visos kitos šalys tokios tarnybos nesteigia. Paskutinis dalykas, apie kurį aš norėčiau kalbėti dėl harmonizavimo. Pirmiausia, subsidiarumo ir proporcingumo principai praktiškai uh, neturėjo labai didelės įtakos e, e, įgyvendinant e, praktiškai šią direktyvą. Antras dalykas - rinkos iškraipimai ir manipuliavimas yra skirtingo lygio valstybėse narėse priklausomai nuo ekonominių nusikaltimo masto. Trečias dalykas - harmonizacija yra būtina, kai egzistuoja valstybėse tam tikras juridinis neiškumas. Ir baigdamas aš norėčiau paklausti, ką būtų galima padaryti ateityje teisingai. Atsakymas būtų, pirmiausia, mes turėtume profesionaliai įvertinti baudžiamosios teisės efektyvumą. Tai nereiškia, kad valstybės narės turi uh, E, atlikti e, pagrindų direktyvos ar pagrindų sprendimo įgyvendinimo analizę. Tai daro Europos komisija. Europos e, sąjungos tikslai skirtingose sektoriuose turėtų būti įvertinti iš naujo. turime įvertinti ir konkrečias problemas susijusias su atitinkamu teisės aktų įgyvendinimu. Antras dalykas yra e, svarbu išsiaiškinti, kas yra atsakingas už tokius įvertinimus. Pagrindinis reikalavimas yra turėti nepriklausomą ir e, plačios kompetencijos vertintoją, o šiuo metu apie ES vertintojus to negalėtume pasakyti. Tačiau mes e, turbūt suprantame, e, kad turbūt reikėtų pagalvoti apie Europos baudžiamosios politikos įgyvenimo agentūros įsteigimą, kuri e, suvienytų skirtingas bendros srities stebėjimo tarnybas valstybėse narėse. Tai padėtų sukurti tam, tikrą, tam tikrus vertinimo įpročius visoje Europos Sąjungoje. Aš žinau, kad bet koks vertinimas yra, sudėting, yra brangus, tačiau e, nepakankamai gera baudžiamoji politika dar daugiau kainuoja. E, tie principai yra beverčiai, jeigu nėra atliekamas geras valstybių narių padėties įvertinimas. Ačiū profesoriau, dabar galime padiskutuoti, siūlyčiau uh, užduoti klausimus pirmame raunde. Prašau visų, kas klausėte, prisistatyti. Siūlau sugrupuoti klausimus ir po to suteikti galimybę prelegentams atsakyti į juos, tuo užbaigiant pirmą mūsų darbo dalį. Matau, kad jau yra rizika, jog vėluosime, tad prašau iš karto pradėti klausti. Pone Latvart. Much, Ačiū pirmininkė. Ačiū už e, šios įdomius pasisakymus, kurie e, smarkiai neramina. Manau, kad turime e, pastebėti tuos rimtus perspėjimus iš akademinio pasaulio, iš profesionalų, ponas Klip pavyzdžiui, kuris yra taip pat ir apeliacinio teismo teisėjas, ponas Nilsen yra ir akademikas ir profesionalas šios ryties. Prieš dvius metus buvo priimtos tarybos išvados dėl pavyzdinių nuostatų. Praėjo beveik dviejai metai. Turime komisijos komunikatą Komisijos komunikatė pasakyta, kad komisija sudarys ekspertų grupę, kuri pradės tolesnės diskusijas dėl svarbių teisinių klausimų, tarp kurių būtų baudžiamosios teisės savokų, kurios nuolat naudojamos es teisėje, pavyzdžiui, proporcingos nediskriminuojančios sankcijos, pagalba, vykdant nusikaltimus ir taip toliau, kad tos savokos būtų išanalizuotos ir aptartos. Man atrodo, kad jau seniai tą reikėjo pradėti daryti ir profesorius Klip, pavyzdžiui, pasakė, kad jis neįsivaizduoja, kaip prokuroras realiai galėtų siekti kažką nuteisti pagal šių sankcijų direktyvą. Pasižymėjau, kad ir profesorius Nilsson kalbėjo apie tai, jog. Jei teisingai supratau, pagal ES teisės e, doktriną dėl to, kad ES teisė turi pirmenybę, jeigu jau yra priimtina, nors aišku, tai galima užginčyti teismą, tai e, sako, jeigu pavyzdžiui um, tyčinis elgesys yra kriminalizuojamas, tai nacionalinis teisės aktų leidėjas negali po to kriminalizuoti aplaidumo. Tačiau e, šių dalykų padariniai yra milžiniški. Uh, Šilgai galvau, kad teisėkuros aktų leidėjo vaidmuo kaip eksperto yra nelengvas, įvertinant po to visus tolesnius padarinius nacionalinėms sistemoms, pagal kurias priimamo, priimami nuosprendžiai bausmės, pavyzdžiui, kaip yra direktyvose nustatomi maksimalūs uh, bausmių terminai, griežtumas. Manau, kad tai gali labai mus neraminti. Ir praėjus dviejiems metams nuo tarybos išvadų kur aiškiai buvo išdėsti visi kėtinimai, kad pirmininkaujantį valstybę turi aptarti šios klausimus su kitomis ES institucijomis. Aš vis tik tai nežinau, gal tiesiog aš nežinau, kad taryba kada būtų buvus atėjus į e, parlamentą ir pasakius, štai, e, bičiuliai, mes turime aptarti šios klausimus labai rimtai, komisijai viską nurodyti. Čia kreipiuosi į pana Dejong. Mes, aišku, tuos klausimus surengėm ketvirtadienio rytą, kai dauguma kolegų yra išvykę namo, bet man atrodo, jau seniai yra atėjęs laikas pasižiūrėti, ką mes realiai darome, kokį poveikį po to ES teisės aktai baudžiamosios teisės rytyje turi nacionalinėms sistemoms, nacionalinėms teisėms. Manau, kad mes turime sustoti uh, viską išsiaiškinti ir pamatyti, kaip paskui tas poveikis nuvilnyja tarsi tolesnės bangelės ir padaro poveikį nacionaliniams sistemos. Pavyzdžiui, piknaudžiavimo rinkos situacija, ekonominių nusikaltimų e, visos nuostos, galbūt jos niekad nebuvo pritaikytos, bet pasižiūrėkime, surinkime visą tą informaciją, neveikime aklai. Mane tiesiog sukrėtė kai suvokiau, kokį mastą apriepiame šiandienos diskusijose. Manau, kad e, tai yra labai džiugu, kad mes apie tai kalbame ir tai yra vis tik tai didžiulis perspėjimas mums kaip teisės aktų leidybos institucijai. Point. Pirmininkas, ar dar kažkas norėtų kažką pasakyti, pakomentuoti, paklausti? Uh, Nėra daugiau iškeltų rankų, taigi grįžtų, grįžtų prie prelegentų. Gal jūs norėtumėt pakomentuoti tai, ką aš sakiau, ką sakė ponė Latford. Mane Nilson, jūs pirmas gal? Ačiū pirmininkė. Aš irgi labai kukliai čia jaučiuosi, labai nervinuosi. Uh, neramina tie dalykai. Manau, kad e, per tuos 25 metus, kiek dirbo ES institucijose baudžiamosios teisės rytyje, galiu pasakyti, kad taip, baudžiamoji teisė yra labai jautris sritis yra sukurta iš nacionalinių sistemų, paremtų teritorinio principo taikymų, bet taip pat tiesa yra ir tai, jog yra tam tikrų nusikaltimų rūšių ir būtent tie nusikaltimai, kurie įvardyti sutartyse, dėl kurių būtina veikti iš vien ir užtikrinti, jog pasiremtumėm bendrais apibrėžimais ir bendromis koncepcijomis, kaip kovoti su tokiais nusikaltimais. Kalbame apie nusikaltimus per sieną, labai rimtus nusikaltimus ES, priekybą žmonėmis, kontrabandą narkotikai, sukčiavimas ir taip toliau. Daugeliu atveju užsima Eurojust. Ir didžiausias skaičius bylų, kuriamis užsijima Eurojust, yra susijęs su sukčiavimu. Iš savo patirties galiu pasakyti, jog esame atsargus, kruopščiai deramės tarp tarybos ir parlamento. Per šiuos dviejus metus esu dirbęs trilogose. Uh, kur kalb, nekartą kalbėjome apie baudžiamąją teisę. Ir pagal sutartį 67 jos straipsnį mes privalome pasirūpinti valstybių narių teisinėmis tradicijomis. Ir mes tengiamės tai padaryti, mes tengiamės nieko neprimesti valstybėms narėms, kas visiškai būtų neteisinga. Nes jeigu valstybės narės e, taip galvotų, tai tuomet būtų panaudotas taip vadinamasis avarinis stabdys. Manau, kad nuoroda į baudžiamosios teisės pavyzdinės nuostatas, tarybos dokumente 2009 metų lapkričio 30 dienos gali būti aiškinama taip, kad mes visi kartu turime dirbti teisėjai kūrinėme procese šiais klausimais. Manau, kad tai taip pat raginimas institucijoms dirbti nuosekliai ir sklandžiai. Jeigu kalbame, pavyzdžiui, apie a, a, bendrinikavimą, nus, vykdant nusikaltimą, pa, pagalbą vykdant nusikaltimą ir taip toliau, mes turime visi dirbti labai nuosekliai, kad mūsų visos priimamos nuostos nuosekliai dėrėtų su ankstesnėmis ir kad nebūtų kažkokių tai a, netitikimų ar stumdymusi tarp institucijų. Manau, kad turime tęsti tas diskusijas ir aš pats asmeniškai labai sveikinu šį Denis pranešimą. Manau, kad tai yra dalis proceso, kurį būtinai turime tęsti. Tai yra diskusijų. Dabar dėl bausmių už nusikaltimus. Sutartis suteikia mums galimybę kiek tai priderinti skirtingose valstybėse nu, taikomas bausmės už nusikaltimus. Tačiau, na, nedaug, kas yra padaryta toje srityje. Pavyzdžiui, ar reikėtų nustatyti minimalę, maksimalę bausmę, pavyzdžiui, 8 metai už teroristinį išpolį. Tai nedaug, nes daugelis valstybių narių turi daug, daug griežtesnės bausmės. Tai galbūt tik tai politinis signalas, kuris neturėtų realaus praktinio poveikio. Mes nepakeistume, pavyzdžiui, valstybių narių taisyklių dėl liktinio paleidimo, atlikus du trešdalius ar 50 procentų bausmės ir taip toliau. Taigi mes tikrai nedaug ką darome bausmių srityje. Aš manau, kad jeigu rimtai norėtumėm padirbėti čia, turėtumėm turėti visiškai kitokias nuostatas ir visiškai kitokius empirinius duomenis turime surinkti prieš pradėdami šį darbą. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Ačiū pirmininkė. Daug informacijos apie baudžiamos, ES baudžiamosios teisės įgyvendimą valstybėse narėse, tačiau yra labai mažai informacijos apie tai, kiek tie teisės aktai yra panaudojami valstybėse narėse. Turime gal tam tikrų ženklų dėl to, kokios galėtų būti to priežastis. Tai yra visų pirma, kad tie teisės aktai yra labai detalūs. Aš jau pateikiau vieną uh, pavyzdį. Nenoriu pasakyti, kad visi draudimai nustatyti direktyvoje yra tokio pobūdžio. Aš tik tai gal pateikiau tokį labai ekstremalų pavyzdį ir aš siūlyčiau bet kuriam ES prokurorui nesivadovauti tuo. Uh, bet ir iš savo valstybės narės, pavyzdžiui, aš galiu pasakyti, kuomet Niderlandai neteisingai es teisės aktus e, perkelia tam tikras nuostas į savo baudžiamą į kodeksą. Tai yra, tarkim, dėl sukčiavimo, aišku, tai reikia siek, sieti su finansiais veiksmais, kurie pakenkia ES biudžetui. Tačiau praktinėme gyvenime ta nuostata nėra naudojama, kadangi yra kita nuostata, kur yra daug paprastesnė. Yeah. Pagal ją užtenka įrodyti, jog buvo klastojimo faktas ir pinigai buvo nukreipti ne tą kryptimį, kurie turėjo nukeliauti kad kažkas ir kad kažkas turėjo tyčia gavo naudos iš to ir to užtenka. Ir tai reiškia, kad tuo metu bendro pobūdžio um, nuostata taikoma ir ES teisės aktai jau nebe, nebepritaikomi. Tai štai kokia esmė. Aš norėčiau štai ką pasakyti. Reikia stengtis baudžiamosios teisės rytyje teisės aktus, kaip galima paprastesnius priimti ir labai neutraliai veikti, nesistengti įterpti labai daug papildomų elementų. Visi um, papildomi elementai turi būti juk ištirti ir juos reikia įrodyti. Taigi ne visuomet tie papildomi elementai lems, kad byla bus sėkminga. A, profesorius Nito Martin. Man atrodo, kad apibrėžimai nėra a, vienas svarbiausių dalykų. Aišku, galime apibriežti, kas yra nusikaltimas, kas yra kokia veika, tačiau po to tarp mūsų nacionalinių teisės aktų yra labai daug skirtumų tarp apibrėžimų, tarp to, kaip supranta teismai, kas yra, pavyzdžiui, bandymas vykdyti nusikaltimą. Europos Sąjungai, aišku, labai sudėtinga tą savoką suvienodinti, kad visos valstybės narės naudotųsi vienodomis savokomis. Man atrodo, kad tai nėra teisės aktų vienodinimo tikslas. Labai svarbu, kad teisiniams interesams būtų garantuota vienoda teisinė apsauga. Ir manau, kad tai yra teisės įgyvendinimo tikslas. Direktyvos mintis yra tokia, kad viską reikia sėti su įvertinimu. Svarbus dalykas, direk... svarbiausias dalykas direktyvoje ne pats jos tekstas, o jos užduotis. Ir man atrodo, čia įvertinimas yra vienas iš tų svarbių dalykų. Uh, prieš žengiant kitą žingsnį teisės aktų vienodinimo linkme. Nes kitaip e, vienodinimas nėra geras dalykas, ypač materialinės tai baudžiamosios teisės rytyje. Pirmininkas, ačiū profesoriu Nita Martin. Manau, kad dabar jau galime perėti prie antrosios sesijos, kuri be abejonės bus lygiai tokia pati įdomi kaip ir pirmoji sesija. Ar čia matau pakeltą ranką, jūs norite kažką pakomentuoti? Jei galėtumėt labai trumpai kalbėti ir į mikrofoną, nes mus jau spaudžia laikas. Yes, thank you. Uh, if this is relevant for us. Ačiū. Jeigu tas klausimas bus aktualus ir kitomis sesijose, aš galėčiau. Kit galėčiau palikti jį vėlesniam laikui. Aš norėčiau pakalbėti apie tai, ką profesorius Martin sakė. Įdomios yra sritis, kur ES intervencija galėtų įvykti, kad visų pirma reikia pradėti nuo įvertinimo. Aš, aš teisingai supratau, ką jūs norėjote pasakyti. Labai svarbu įvertinti, kaip baudžiamosios teisės sistemos valstybės narėse veikia, kaip, kiek jos veiksmingos, skaidrios ir taip toliau. Taigi, ar yra konkrečių rodiklių, kuriuos jūs turėtumėt, kuriuos jūs turėtumėt galvoje? Čia gal būtų klausimas konkrečiai profesoriui Martin, bet gal ir kažkas kitas galėtų atsakyti iš prelegentų. Nu, Taks įvertinimas yra labai sudėtinga užduotis. Mes nežinome, kokia yra įvertinimo metodika dar. Tačiau jeigu mes norime racionalios baudžiamosios teisės politikos ES lygmenių ir valstybės narėse, mes turime įger, į, į, pagerinti savo įvertinimo metodiką. Manau, kad tai yra svarbu, nes baudžiamosios teisės politikos neracionalumas yra labai paplitęs visose valstybėse narėse. Ispanijoje galbūt. Uh, Mes tai vadiname Karina Perpetio. Naujoji vyriausybė siūlo įvesti uh, ilgas laisvės atimimo bausmės, tačiau tai yra visiškai absurdiškas dalykas kaip atgrasimo nuo nusikaltimų priemonė. Mes todėl būtinai turime pasiremti įvertinimu uh, baudžiamosios teisės rytyje. Ir tuomet iš karto būtų matoma, jog toks pasiūlymas visiškai neturi prasmės, racionalizuojant baudžiamosios teisės politiką. Then... Pirmininkas, viskas, ar būtų dar? Tuomet pereiname, kaip sakiau, prie antrosios sesijos, kuriai pirmininkaus lybė komiteto vicepirmininkė, mano kolegė panekinga Gal, kviečiu jūs į prezidiumą, kviečiu į prezidiumą ir tuos prelegentus, kurie pasisakys antrojoje sesijoje. Kviečiu jūs čia. Um, like second... Norėčiau pasveikinti antrosios diskusijos prelegentus. Tęsime, uh, lai, tęsime darbą, kaip žinia, mums <laughs> trūksta laiko ir taip atsitinka gana dažnai, taigi turime skubėti. Labai nedaug parlamento narių dalyvauja klausime, bet jie labai atsidavę, įsitraukia į šios klausimus. Pirmai pakviesiu Raimo Lahti, kuris yra baudžiamosios teisės profesorius iš Helsinkio universiteto, o paskui kiti e, svečiai pasisakys ir vyks diskusija vėliau. Prašom. Dėkuoju, pirmininkė. Ponios ir ponai, Man labai malonu. Jaučiuosi pagerbtas, kad pakvietėte į tokį svarbų susitikimą. Pasitelksiu keletą skaidrių ir atsiprašau, jeigu kartosiuos, bet bandysiu kalbėti glaustai, nes kai kurie klausimai jau aptarti pradžioje sesijos. Bandysiu keisti skaidrę. Dabar matote, jau ją ir pakeičiu. Pradėsiu nuo e, poslinkių susijusių su Lisabono sutartimi. Pasakysiu, kas buvo prieš ją. Ja, profesorius Nilsonas apie tai kalbėjo. Labai plačiai e, nedėstysiu minčių, tik pasakysiu, kad E, buvo išsakyta kritikos tam tikros. E, buvo sakoma, kad prieš Lisabono sutarties įsigaliojimą buvo pernelik daug galvojama apie saugumą ir veiksmingumo e, tikslus ES teisės aktų. Skandinavijos mokslininkai išreiškė tokios kritikos, aš atstovauju Skandinavijai. E, e, buvo kalbama apie tai, kas yra numatyta ES teisės aktuose. Pavyzdžiui, buvo sakoma kritikoje e, išsakytoje šiaurės šalių mokslininkų, kad prevencijai nepankamai daug dėmesio taip pat ir legitimumo klausimas nebuvo pakankamai atspindėtas baudžiamojoje teisėje. Veiksmingumo ir atgrasimo priemonės yra susijusios ES veiksmais, tačiau buvo e, kritikuojama, kaip viskas buvo daroma, buvo sakoma, kad represyvių e, pernelyg daug priemonių numatyta, taigi tokia pagrindinė kritika. Dabar atsirado jau naujos sąlygos, naujos galimybės reikia pasidžiaugti tuo, tai yra palanku ES spaudžiamai politikai plėtoti. Kaip buvo jau pasakyta, Europos parlamento vaidmuo sustiprintas ir Europos teisingumo teismui numatyta teismų kontrolė stipresnė. Taip pat nepamirškime kito svarbus dalyko. Europos e, pagrindinių teisų hartija tapo privaloma teisiškai įsigaliojus sutarčiai. Reikia galvoti apie geresnę pusiausvę tarp žmogaus e, teisų tvirtinimo ir veiksmingumo kriterijų. Dabar bandoma e, plėtoti nuoseklesnę, racionalesnę ES baudžiamą politiką nemažai atlikta akademinio darbo ir ypač noriu paminėti Corpus Juris projektą, kuris pradėtas įgyvendinti 1997 metais, ekonominiai baudžiamiai nusikaltimai, projektas vykdomas pono Klauso Tidemano, e, jam pirmininkaujant, taip pat nuo 2006 metų dar yra įgyvendinami projektai. E, dėl Europos baudžiamo teisingumo. Dabar jau esame pakloję gana neblogus pagrindus diskusijoms apie ES baudžiamąją politiką. Egzistuoja sutartis Lisabonos sutartį pirmiausia turime taip pat e, paskelbtas komisijos komunikatas. Šiek tiek vertinsiu komunikatą, nes, kaip suprantu, ir Europos parlamentas turi sureaguoti į jį. Komisijos komitete e, numatyti kai kurie labai teigiami elementai. Tai turėtų būti pagrindas nuoseklesniai baudžiamai politikai Europos Sąjungoje. Taip pat e, atsiranda e, galimybė tam, kad teisės aktai e, baudžiamieji teisės, baudžiamosios teisės sityje e, būtų stipresni, suteiktų aiškesnių gairių negu kad e, bet kada anksčiau. Žiūrint į pagrindinius principus, galima pastebėti, kad komisijos komunikatas teisingai labai išiškina subsidiarumo principą, kalbama ten apie pagrindinių teisų apsaugą, e, proporcingumo principo būtina taikoma ir e, ultima racijo principas aptariamas. Kalbama apie baudžiamosios teisės priemonių įgyvendinimą ir e, baudžiamųjų priemonių apibrėžimą tikslų. Teisėtumo principas taip pat minimas. Jį reikėtų laikyti labai svarbiu principu. Viena iš gairių Taip pat yra paskelbtas e, e, manifestas dėl Europos e, baudžiamosios teisės principų, mokslininkai jį parengę yra ir tikriausiai matote kad e, teisėtas tikslas labai svarbus ultima racijos, racijo principui ir taip pat proporcingumo principas yra stipriai akcentuojamas. E, manifeste taip pat kalbama labai daug apie teisėtą tikslą, pagrystą teisėtą tikslą. E, kalbama apie ryšį tarp ultima racijo, subsidiarumo ir proporcingumo, bet nepakankamai išplėtoti yra šie dalykai ir manau, kad ateityje tai bus labai svarbu plėtojant Europos baudžiamąją politiką. Reikės kur kas nuosekliau viską išdėstyti. Min, turiu galvoje šios principus ir e, taip pat reikės pagalvoti, kaip žengti toliau. Tarp akademikų vyksta daug e, e, diskusijų apie ultimą racijo, tai yra pagrindinė priemonė baudžiamosios teisės teorijoje. Kol kas ši savoka nėra labai aiškiai apibriešta ir aš paminėsiu Pana Jarborg, kolegos mano šiaurės šalių teorija, kalbama apie tam tikrą meta principą baudžiamoje teisėje. Tai turėtų būti labai svarbus principas, kuris įtrauktų ir kitus jau smulkesnius, galbūt netokius svarbius principus susijusius su kriminalizavimu. Daliniai principai, tai gali būti pavyzdžiui baudžiamosios vertės principas, e, kuris susijęs su teisėtai pagrystų tikslu arba teisėtų tikslų į apsaugą. E, kitas e, toks darinis tikslas gali būti naudingumo, kaštų naudos santykio tikslas ir dar vienas yra žmogiškumo principas. Reikia sakyti, kad e, reikia taikyti ir nuoseklumo, atsargumo principą. Reikia e, labai atsargiai taikyti baudžiamą teisę, kad jos e, tam tikrą prasme nenuvertintume. Jeigu pasižiūrėsime Europos Sąjungos viduje esamą padėtį, pasakysime, kad ultima racijo principas yra labai tampriai susijęs su subsidiarumo ir proporcingumo principais. Tokiu būdu galima kalbėti apie jų pagrindus ES e, teisės aktuose. dar paminėsiu, kad dokumentai, komunikatas ir manifestas išiškina šiuos principus. Taip pat atspindimas žmogaus teisų aspektas. E, pavyzdžiui, pagrindinių teisų hartija riboja baudžiamosios teisės taikymą. E, dar galima pasakyti, kad ypatinga baudžiamosios teisės E, e, sąlyga yra kriminalizavimas, moralinis pasmerkimas, o labiausiai intrusyviai įsikišanti priemonė yra įkalinimas žmogaus. Tai yra ypatinga savybė baudžiamosios teisės, e, lyginant su kitomis priemonėmis. Tai turi didelio poveikio pagrindiniams principams, kuriais vadovaujamės. E, baudžiamosios teisės sistema ir priemonių taikymas susijęs su valstybės e, tradiciškai gale ir jos vertybių principais. E, demokratinis legitimumas, pasitikėjimas ES baudžiamai teisė bus labai sunkus užsitikrinti dalykas, kur kas lengviau kalbėti apie nacionalinę baudžiamąją teisę. Mes turėtume pasvarstyti, kaip galėtume padidinti legitimumą ir pasitikėjimą ES baudžiamosios teisės aktais. Taigi grįžtu prie klausimo, kaip su ultimaracijos, subsidiarumo ir proporcingumo e, principų vertimo ar pakankamai rimtai žiūrime juos. Taip pat pritarčiau manifeste išdėstytiems argumentams E, turiu galvoje, kad legitimumo argumentas labai stipriai e, reikalauja nuoseklumo iš ES baudžiamosios teisės priemonių. E, tuomet kyla klausimas, ką reiškia tas nuoseklumas ir vientisumas ES teisės aktuose baudžiamosiuose. Buvo jau apie tai kalbama ankstesnėje diskusijoje. Tai labai svarbu, nuseklumas labai svarbu Europos baudžiamos, baudžiamosios teisės aktams. E, reikia galvoti taip pat apie tam tikrą suderinimą tarp valstybių narių baudžiamosios teisės aktų, e, užsitikrinant e, didesnį nuoseklumą, vientisumą. Tačiau atsiranda labai uh, E, rimtas pavojus, kad egzistuos daug e, skirtumų ir atsiras tarsi du tipai vientisumo arba nuoseklumo Europos Sąjungos. E, Europos ekonominių baudžiamų nusikaltimų sityje ir tradicinėje nuoseklumo sityje. Ir tai gali kelti tam tikrų problemų. Dėl uh, e, ultima racijo principo. Kyla klausimas, koks yra svarbiausias interesas. Manifeste apie juos kalbame. pateikiami argumentai, kad e, tai turi būti siejama su pirminė ES teisė, valstybių narių konstitucijomis ir ES pagrindinių teisių hartijos principais. Taip pat reikia užtikrinti, kad veiksmai, kur įmamasi, turi būti taikomi tada, kai kyla rimta žala Europos visuomeniai. Tai susijęs su taip vadinama papildoma pridėtinė verte, taikant baudžiamosios taisės principus ES mastu. Apie tai kalbėjo profesorius Klipas. Gali būti sunku visiškai patenkinti e, kriterijų susijusių su pirminė teisė, ypač ekonominės baudžiamosios teisės srityje. tam tikri argumentai tarsi skatintų priimti nuostatas ES lygmenių. Taip pat e, kyla klausimai dėl naujų nuostatų išdėsto 83-ame sutarties straipsnėje antrojoje pastraipoje. Tai yra labai atvira sritis, atvira diskusijoms apie tai, e, kaip pasitelkti baudžiamą teisę kaip priemonę. Tačiau manau, kad turime gerą pagrindą e, pradžiai darbų. Reikia e, numatyti reikalavimą pagrindinių interesų, kuriuos norime ginti. Teisėto tikslo interesas vis tik tai vienas savaime nėra pakankamas reikia toliau atliekant e, reikalingumo vertinimą pasižiūrėti ir į proporcingumo bei subsidiarumo klausimus. Ir specie, specie, specialius būtinumo te, testus atlikti pagal 83 straipsnio antrą dalį. dėl subsidiarumo ir proporcingumo bei tarpusavio sąveikos pateiktuose svarstymuose. Minėjau pagrindinės teisinės, net konstitucinės nuostatas ES sutartyje, taip pat reikia paminėti protokolą dėl šių principų taikymo. Taip pat egzistuoja E, specialus straipsnis dėl galimybės nutraukti, sustabdyti procedūras, e, avarinio stabdžio, kitaip tariant, nuostata 83 straipsnio trečioje dalyje išdėstyta. E, labai svarbu pastebėti, kad nuostatose kalbama apie teisiškai saistančius vis svarbesnius Europos baudžiamusios teisės principus, vertinant uh, Ir, ir sakoma, kad reikia įvertinti gyventinimo procedūras ir parengti tas procedūras. Kol kas nėra labai daug precedentų dėl subsidiarumo principo taikymo. Yra šiek tiek precedentų dėl proporcijų proporcingumo. Profesorius Kripas minėjo keletą pavyzdžių. E, du ar trys teismo sprendimai yra labai svarbus priimti šioje srityje. Dažnai, tiksliau paprastai, daroma takos skira dėl uh, proporcingumo ir subsidiarumo dėl e, taikymo srities ir teisinio poveikio. Kyla klausimo pagal subsidarumo principą, ar ES turimtis veiksmų, o pagal proporcingumo principą keliamas klausimas, kaip tos e, galios ar veiksmai turi būti įgyvendinami. Šios abis rytis yra uh, tampriai susijusios, tačiau proporcingumo principas yra E, pirmiausiai taikomas sprendžiant konfliktus e, tarp e, individų autonomiškumo ir viešųjų interesų. Taip pat reikia pasižiūrėti, ar yra būtina imtis tam tikrų priemonių ir ar iš tikrųjų reikia taikyti griežtąją prasme proporcingumo e, principą, dar taip pat reikėtų e, šiuo atveju atsižvelgti ir į e, kaštų naudos santyki. Egzistuoja tam tikri skirtumai ir mums reikėtų kur kas labiau, giliau pasižiūrėti į šios principus, juos išplėtoti pavyzdžiui, kriminalizavimo principus plėtojant ES baudžiamąją politiką. Tam, kad neviršyčiau man skir skirto laiko, noriu susumuoti savo teiginius, apibendrinti. ateityje reikėtų atlikti kur kas daugiau poveikio vertinimų ir jų analizuoti jų e, rezultatus, reikia daugiau e, mokslinio tyrimų kriminologijos baudžiamojo teisingumo srityje. Reikia tyrimų rezultatus e, naudoti, formuojant, formuojant priemonės, teikiant pasiūlymus. Tai yra labai rimtas iššūkis ES struktūroms, kadangi nėra gilių tradicijų šioje srityje ir tikiuosi, kad ateityje vyks glaudesnis bendradarbiavimas tarp mokslininkų. Galbūt e, reikės ir nepriklausomų vertinimų, kaip kad buvo kalbama ankstesnėje diskusijoje. Ačiū. Uh, Labai ačiū. Ir dėkoju už tai, kad stebėjot laiką. Žinot, kad mes vėluojame, todėl reikėtų šiek tiek laiko diskusijai palikti. Toliau ponas Helmutas Satsgeris, kuris yra Müncheno uh, baudžiamosios teisės profesorius. Žodis jums. Prašyčiau irgi neviršti jums skirto laiko. Ja, jo, ja, Thank you very much, Mr. Mrs. Ch Labai ačiū, gerbiama pirmininkė, ačiū ponė Dejong už tai, kad suorganizavote tokį klausimą, kuriame aptariame temą, problematišką temą, kuri yra nepaprastai aktuali. Ir kaip sakėte, pats laikas tuos klausimus aptarinėti, nes Europos parlamentas gavo uh, didelių įgaliojimų e, baudžiamosios teisės gairių nustatymė ateityje. Man skirta e, labai konkreti tema ir aš mielai ją panagrinėsiu. Žinoma, man reiks labai daug ką pakartoti, bet aš kalbėsiu apie legalumo principą ir jo užtikrinimą Europos lygmenių. Pažvelgsiu, ar yra įmanoma e, patobulinti kai kurias rytis, ypač direktyvų perkelimą tuo klausimu. Ir norėčiau iš pradžių šiek tiek atsiprašyti, nes e, aš cituosiu Vokietijos dar nacių laikais priimtą baudžiamąjį kodeksą, 1935 metų kodeksą. Bet koks žmogus, kuris e, e, atlieka veiksmą, kuris yra baudžiamas pagal įstatymą ir kuris pažeidžia baudžiamojoje teisėje nustatytas elgesio normas, turėtų būti baudžiamas jeigu nėra įstatymo konkrečiam e, veiksmui, tai turi būti nustatyti e, e, paprotiniai baudimo būdai. Manau, kad tai yra labai gera koncepcija, nes e, tai e, gerai parengia dirba šiandienos diskusijai, nors tai atrodo teorinis faktas, bet praktiškai jis taip pat labai svarbus. Aš savo pasisakymą padarysiu į keturias dalis. Pirmiausia, kalbėsiu apie bendrąjį principą, legalumą bendrai, po to pagalvosiu, pasvarstysiu apie Europos teisinę tvarką ir uh, aptarsiu e, su pranašų teisės vaidmenį ateityje. Ir trečias dalykas, e, bandysiu pademonstruoti, kad Europos teisės aktų rengėjams reikia įgyvendinant direktyvas vadovautis legalumo principu ir stengtis suderinti um, ES teisę su nacionalinės e, teisės sistema. Ir ketvirtas dalykas, pasiūlysiu konkrečių uh, um, idėjų padėčiai pagerinti. Mes suprantame, kad legalumo principas nėra įstatymais įtvirtinęs kiekvienoje valstybėje narėje. Tai yra e, greičiau principas nustatytas tarptautiniuose žmogaus teisų dokumentuose. E, dauguma ES e, teisės aktų numato tokį e, principą bendrai, turiu galvoje ir ES sutartys, ir ES pagrindinių teisų hartą ir daugelį kitų įstatymų. Bendrai būtų galima principą apibendrinti, kaip joks nusikaltimas negali apsėti be bausmės. Nulin krimen nulė peina sina lėgė. Ši garantija numato keletą e, šalutinių principų, kurių visi buvo pažeisti mano minėtosios nacistinės Vokietijos e, e, kodekso. Mes sakome, kad principai turėtų būti įgyvendinti pagal įprasti, paprotinę baudžiamąją teisę ir iš esmės turi būtina užtikrinti lex serta teisinį e, principą. Lex serta yra e, labai svarbus dalykas Europos teisės aktų rengėjams ir aš būtent apie tai šiandien ir kalbėsiu. E, Baudžiamojo teisėje turėtų būti nustatyti visi e, principai numatantis, kurie veiksmai yra traktuojami kaip baustini. Kadangi ES yra pakrista e, teisės viršenybės principų, net nestebina, kad legalumo principas turi būti gerbiamas. ES baudžiamosios teisės nuostatose. Bet ar egzistuoja Europos baudžiamoji teisė? Jeigu mes Europos baudžiamąją teisę suprantame taip pat kaip prancūzišką, itališką ar vokietijos baudžiamąją teisę, tai uh, e, tik pritaikus Europos baudžiamąją teisę asmens nubausti dar negalima už nusikaltimą. Nėra Europos nusikaltimų ir nėra Europos baudžiamojo teismo. E, pagal paskirstytų galių principą, tik su sąlyga, jeigu uh, kompetencija yra suteikta supranacionalinėms organizacijoms, uh, tik tada ES gali priimti atitinkamus teisės aktus. Prieš priimant Lisabono sutartį tokios kompetencijos tikrai nebuvo. Uh, Dabar padėtis e, tapo žymiai mažiau aiški, ypač kai kalbama apie ES finansinių interesų apsaugą. Čia labai daug kas, kaip e, jau sakė e, ponas Nieto, sako, kad ES gali priimti teisės aktus, kurie e, yra susiję su Europos masto nusikaltimais šie srityje. 325 straipsnėje apie tai kalbama. Subsidiarumo ir proporcingumo principas turi būti pritaikytas ir e, E, juo vadovantis taip pat galima apibriežti, ar nusikaltimas yra Europos masto ar ne. Ateityje, rengiant teisės aktus, Europos teisės aktų rengėjai bus visiškai ribojami legalumo principo. Visi turi sugebėti prognozuoti, e, dėl kurio elgesio žmogus bus nusikalstamai atsakingas. Taip pat turime žinoti, kad baudžiamosios atsakomybės subjektyvės ir objektyvės prielaidos egzistuoja ir numatomos sankcijos, e, e, sankcijas yra įmanoma numatyti, jos yra prognozuojamos. Turi būti pripažinti tam tikri interpretavimo metodai. E, visų nusikaltimo apibrėžimai turi būti labai aiškiai apibriežti ir baudžiamosios teisės bendrosios nuostatos susijusios su pagalba, tarpininkavimu taip pat turi būti nustatytos tos koncepcijos galės būti pritaikytos ir Europos lygių, ir Europos teisės aktų rengės autonomiškai jas galės pritaikyti. Pagalvojus e, iš kitos pusės, turime suprasti, kad tai sukurs Europos baudžiamosios teisės bendrąją dalį. E, Žemosios teisės sistemose dar yra daug skirtumų, todėl suprantame, kad tai bus nepaprastai didelis uždavinys, kuris gali padaryti žalos valstybių narių nacionaliniam tapatumui ir dėl to bus susidurta su dideliu pasipriešinimu tokiams nuostatoms. Jeigu mes dabar apleisime šią gana hipotetišką supranacionalinės Europos teisės rytį ir perėsime prie šiandienos aktualių problemų, tai turėsime pagalvoti apie harmonizavimo priemonės, kurios turi įtakos valstybių narių baudžiamai teisiai. Čia mes kalbame apie legalumą, aktualumą ir e, iškyla tam tikrų abejonių. Labai svarbu analizuoti teisinius parametrus deramai. Kas yra koks yra e, teisinis pagrindas e, teigiant skirtingas nuomonės. ES veikimo sutarties 83 straipsnėje yra pasakyta, kad Europos teisės aktų rengėjas gali priimti direktyvas, kuriomis yra nustatomos minimalios taisyklės apibrėžiančios um, baudžiamosius nusikaltimus ir sankcijas. Čia mes kalbame apie harmonizavimą baudžiamosios teisės rytyje. Čia mes kalbame apie direktyvas, uh, kurios yra skirtos nacionaliniams teisės aktų rengėjams. Todėl aš pripažįstu, kad visai nėra aišku, kaip teisinis tikrumas gali sukelti problemų Europos lygių. Viena vertus būtų galima sakyti, kad direktyva pagal apibrėžimą sutartyse turėtų būti privaloma tik siekiant konkrečių valstybei nariai taikytinų rezultatų. Todėl nacionalinė administracija gali pasirinkti pritaikymo metodus ir būdus. Tačiau kodėlgi nacionaliniai teisės aktų rengėjai turėtų būti atsakingi už teisinio tikrumo užtikrinimą? Jie yra atsakingi už na, tikrųjų e, nusikaltimo apibrėžimą ir sankcijų nustatymą. Jeigu jie rūpinasi tik nacionaliniais įstatymais, kurie yra aiškus ir uh, kriminalumas yra prognozuojamas, tai kodėl iškyla problemų? Atrodo, kad Europos komisijos ir kai kurių akademikų nuomonė uh, E, prisiminkime e, šių metų e, rugsėjo mėnesį pateiktą komunikatą. Tai sukuria tam tikrą Europos kriminalinės politikos poreikį mes turime suprasti, kad legalumo principas turi būti vienodai taikomas ES lygių ir nacionalinių lygių. Mano nuomonė būtų per daug skubota teikti, kad legalumo principas nėra pritaikomas derinamoms harmonizuojamoms direktyvams. Nacionaliniai teisės aktų rengėjai visuomet turi pataisyti trūkumus egzistuojančius dėl teisinio tikrumo Europos lygių mes negalime nepastebėti, kad ES teisės aktų rengėjai susiduria su, uh, sukuria tam tikrų dilemų nacionaliniams teisės aktų rengėjams. Uh, iškyla abejonių dėl uh, baudžiamosios teisės teisinio tikrumo ir dėl lojalumo E, prievalės reglamentuojant santykius tarp ES ir valstybių narių. Pateiksiu pavyzdį, kad būtų aiškiau. Anot e, balandžio 5 dienos direktyvos, kurioje yra kalbama apie e, priekybos žmonėmis prevenciją ir kovą su ją. Ketvirtajame straipsnėje yra sakoma, kad valstybės narės turintis priemonių, kad užtikrintų, jog uh, E, priekyba žmonėmis yra baudžiama maksimale bausme - mažiausiai 10 metų laisvės atėmimo, jeigu tas nusikaltimas yra atliktas pasinaudojant smurtiniais veiksmais ir e, padarė daug žalos e, nukentėjusiajam. Nacionalinis teisės aktų rengėjas gali klausti, kas yra normalus ir sunkus smurtavimas, kokia žala yra sunki, rimta ir nelabai rimta. Komisijos e, teisininkai sako, kad nacionaliniais teisės aktų rengėjai gali pasirinkti gyvenimo būdus, gyvenimo būdus pasinaudodami formuluote, kuri yra būtų tikslesnė negu direktyvoje. Todėl galime įsivaizduoti, kad nacionaliniai teisės aktų rengėjai turi priimti e, tam tikrus terminus apibrėžiančius nacionalinio masto nusikaltimus. Ir tada labai rimtas e, žalos padarimas gali būti prilygintas rimtam išpoliui ar užsipolimui e, atitinkamai Vokietijos kriminalinė baudžiamoje teisėje tam yra numatytas apibrėžimas ir baudžiamajame kodekse yra vardinti labai tikslus nusikaltimai, kurie įeina į tokios žalos apimti. Tačiau tam, kad e, padidintume e, baudžiamumo nacionaliniu lygiu prognozuojamumą, nacionalinis teisės aktas turi apriboti nu, direktyvoje numatytus veiksmus tam tikromis konkrečiomis aplinkybėmis. Padariniai būtų neišvengiamai blogi. Kai kuriais atvejais direktyva būtų interpretuojama e, gana sudėtingai ir e, paaiškėtų, kad nacionaliniuose teisės aktuose e, vieni ar kiti nusikaltimai nenumatyti, o ES direktyvose yra numatyti. Kita vertus gali būti, kad paprasčiausias E, pavyzdžiui, žmogaus klausos atėmimas 50 procentų nebūtų traktuojamas kaip rimtas nusikaltimas pagal nacionalinę teisės aktą. O jeigu Europos teisingumo teismas nusprendžia, kad tokia žala yra sunki, tai tada paaiškės, kad valstybė narė nesugebėjo įgyvendinti prievalės, įgyvendinti visapusiškai ES direktyvą. Visiškas įgyvendinimas reikalauja, kad legalumo principas būtų 100 procentų įgyvendintas. Tai yra rimta dilema valstybėms narėms. Tiesa ta, kad yra nepaprastai svarbu Europos lygių parengti direktyvas, e, kurios būtų e, susijusios su teisiniu tikrumu. Europos teisės aktų rengėjas turi e, numatyti tam tikrą papildomą garantuotumą. Manifeste, kurį aš e, esu minėjęs jau anksčiau, mes labai aiškiai tą mintį suformulavome. Kuo mažesnė įgyvenimo lygio judėjimo marža, tuo mažiau yra įgyvendamas lekserta reikalavimas. ES numatydama tam tikras nuostatas valstybės nariams turėtų savo reikalavimus pagrysti taip pat, kaip baudžiamosios teisės nuostatų atveju. Aš galiu pateikti konkretų pavyzdį. Valstybėms narėms yra beveik neįmanoma išsiaiškinti, ką reiškia e, sudėting, sunkus smurtas ir sunki žala, e, nes direktyvoje apie tai nėra nieko tiksliai pasakyta. Direktyva turėtų būti tikslesnė, turėtų būti aiškiau ir detaliau apibriešti minimalūs reikalavimai, kuriuos turėtų įgyvendinti ES teisės aktų rengėjai. Kita problema labai glaudžiai susijusi su legalumo principu, suderinant ES direktyvas, yra susijusi su tuo, kad e, nėra labai aiškiai apibrėžiamas elgesys pagal nacionalinę e, teisę, greičiau yra teikiamos nuoraidos į kitus ES teisės aktus ir dar giliau pasineriama ES teisė. E, tokia metodika yra taikoma, pavyzdžiui, direktyvoje, kurie kalba apie aplinkos apsaugą per baudžiamąją teisę. E, dažnai teikiant nuorodas į tokią direktyvą, nacionaliniam teisės aktų rengėjui yra nebeįmanoma išskirti nusikaltimų, suformuluoti nusikaltimų, pačiam nebepaminint tų ES teisės aktų ar atitinkamų nacionalinių gyvendinimo teisės aktų. Tokia metodika yra labai pavojinga e, teisės akto teisiniam tikrumui. Piliečių sugebėjimas aiškiai nuspėti ir atskirti legalius ir nelegalius kontaktus, pavyzdžiui, yra labai sudėtinga, nes tam trukdo tos gausios nuorodos, e, dėl ko gyvendinti įstatymą darosi nebeįmanoma. Turėtume nepamiršti, kad nacionaliniai baudžiamieji e, teismai turi įgyvendinti ES teisės aktų įgyvendinimo nuostatas nepažeisdami jų. Todėl legalumo principas turi numatyti tam tikrą e, teisės aktų rengimo metodikos e, e, apribojimą. Tam tikras ribas reikia nustatyti dėl nuostatų, kad mes galėtume nacionaliniams teisės, aktams, teisės aktų rengėjams sukurti geresnės galimybės priimti gerus įstatymus, nes kitaip bus padariniai tokie, apie kokius kalbėjo ponas Klip, kai nubausti nusikaltelį darosi beveik nebeįmanoma. Artėjau prie pabaigos. Iki šiol aš kalbėjau tik apie Europos teisės aktų baudžiamosios teisės rytyje problemas. Deja, nėra priemonių visoms išminėtoms, atsiprašau, de, laimiai yra priemonių išspręsti e, problemas, kurias aš įvardinau. Lisabonos sutarties e, nuostatose yra numatyta, kad Europos institucijos gali atlikti pagrindinį vaidmenį užtikrinant teisinį e, tikrumą. Teisinis tikrumas ne visuomet, yra, pagri, ne visuomet pagrindžia uh, visus ES teisės aktus. Dažnai reikia ieškoti prevencinių priemonių. Jeigu teisinis tikrumas būtų nuosekliai užtikrintas visose ES teisės aktus, tai valstybėms narėms būtų tikriau lengviau legalumo principai pritaikyti. Todėl mes remiame Europos komisiją, kai ji nori pasinaudoti labai aiškia terminyje savo direktyvose ir reglamentuose e, baudžiamosios teisės rytise. E, E, taip mes galėtume sukurti bendrą Europos baudžiamąją teisę, kuri yra neišvengiamai būtina, bet kol kas ją parašyti nėra aišku lengva. Dar svarbiau, man atrodo, dabar yra už, sutvarkyti tą institucinį aspektą - nuoseklumą, sklandumą įgyvendinant legalumo principą, nes e, tai ir tai bus galima padaryti, jeigu bus sukurtas e, specialus padalinys baudžiamosios teisės srityje ir jis būtų atsakingas už visus ES lygių priimamus baudžiamosios teisės įstatymus. Mano nuomonė, tai turėtų būti centrinė tarnyba ES, nepriklausomai nuo to, ar jį būtų įsteigta parlamente, taryboje ar komisijoje. ES, kalbant apie baudžiamąją teisę bendrai, mes turime suprasti, kad ji turi būti kuriama remiantis plačia patirtimi, kompetencija baudžiamosios teisės ir baudžiamosios politikos rydyje ypač kai e, kalbame apie būtinybę bendradarbiauti su tarptautinėmis ekspertų grupėmis ir akademikais. Europos baudžiamusios politikos iniciatyva, kuri yra įvardinta manifeste, e, yra skirta tam, kad būtų ES teisės aktai būtų nuolat vertinami ir pasveriami tai būtų galima e, traktuoti kaip labai gerą bendradarbiavimo pradžią. Ačiū. Thank you very much. And uh, now I give the floor to our third speaker. Ačiū. Ir trečias prelegentas yra John Spencer, Cambridge universiteto teisės profesorius, o po to bus labai trumpos diskusijos. Thank you, Madam Chairman. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti panui Dejonku už kvietimą į šią labai įdomią konferenciją. Man didžiulė garbė dalyvauti, kalbant apie Europos teisės, Europos baudžiamosios teisės klausimus. Sumėgėjas, profesorius, dėstytojas, kuris dėstau Anglijos baudžiamosios teisės e, dalykus. Ir noriu pasakyti, kad e, daugelio tevinainių akimis esu eretikas, nes dirbau komandoje, kuri rengė Korpus Juris projektą, žaidė su Europos prokuratūros idėja. Idėja, kuri buvo labai nepalankiai sutikta Junktinės karalystės nacionalistų pusėje, ji buvo interpretuota kaip Briuselio samokslas. Um, mūsų bendrosios teisės principus pakeisti napoleoniškos teisės principais. Kaip žinote, Junktinės karalystės parlamentas šiuo metu pradžioje patvirtino ES įstatymą, kad Junktinė karalystė ateityje sunkiau galėtų ratifikuoti e, sutarties pakeitimus. Mums dabar ateityje reikės jau referendumo ir tik tuomet galėsime uh, ratifikuoti mūsų dalyvavimą kai kuriuose ES priemonėse, pavyzdžiui, ir dėl Europos prokuratūros. Akademikai, teisininkai, aišku, ne karalystėje, bet ir kitur Europoje siūlė minčių, kurios buvo atmestos. Aš manau, kad esu vienintelis, kuris prisidėjau prie tokios minties parengimo, kuri buvo tokia baisi, jog teko keisti šalies konstituciją tam, kad ateitie nebūtų jokių galimybių tokią idėją patvirtinti. švelnesnis pasipriešinimo Junktinėje karalystėje variantas buvo dėl ES pažiūrėjomosios teisės, dėl to savokos, kad bendrosios teisės sistemos yra kažkiek nesuderinamos su žemyninė teisės sistema, iš esmės savo prigimtimi yra nesuderinamos ir todėl visiškai neįmanoma užtikrinti vienos bendros sistemos, kuri tiktų uh, abiejų teisinių sistemų atveju. Manau, kad tai netiesa, ypač kai eina kalba apie baudžiamąją teisę ir tikrai netiesa, kai eina kalba apie materialinę baudžiamąją teisę, tai yra apie, apie ką mes šiandien ir kalbame. Bendrosios teisės atstovai teigia žemynės teisės atstovams, kad bendrosios teisės sistemoje, kur taisyklės paremtos angliškąją teisę, principas yra tas, kad taisyklės yra nekodifikuotos, o paremtos precedentų, priešingai nei žemynėje Europoje, kur turite kodifikuotas teisinės sistemas. Tačiau jeigu tai buvo gal kažkada tiesa, šiandien taip nebėra. Šiandien dauguma baudžiamosios teisės pažeidimo Anglijoje ir Velse apibriežti statute, luo, Tiesa, turime bendrosios teisės pažeidimų, tai yra nusikaltimų, kurie nėra paremti įstatymais ir dėl kurių reikia priimti sprendimus tik pasiremiant precedentais kuriuos prieš daug metų teisėjai suformavo pasakydami, kad tai yra negera veika, tai yra nusikaltimas. Uh, pagal Strafgezets būtų 35 metų, pavyzdžiui, antro straipsnio pavyzdį, kaip kad e, profesorius Atsger e, prieš minutėlę papasakojo. Tačiau mūsų teisėjai jau nebeprisima savo e, privilegijos formuoti naują, naują teisę, leidžiant naujus precedentus. Ir iš esmės šiandien jau tie precedentai po truputėlį yra pakeičiami statiminėmis nuostatomis. Kaip dauguma iš jūsų žinote, bendrosios teisės kitose valstybėse be Junktinės karalystės baudžiamoji teisė jau yra sudėta į uh, kodeksus. Junktinė karalystė taip pat yra parengus tokius kodeksus, kurie buvo tai, taikomi Britų imperijos laik, laikais kolonijose ir tose valstybėse, kurios kažkada priklausė Britų imperijai, dabar yra taikomi tokie bendros, e, baudžiamosios teisės kodeksai, kurie tiesa nebuvo plačiam vartojimui išplėsti. Taigi tik tai inercija mus trukdo, o ne prigimtis kažkokia tai mums trukdo a, a, viską derinti su žemynės teisės sistemomis. Nes iš tikrųjų mes vis, iš esmės daug ką kodifikavome, galbūt ir sudėtingai, tai tačiau tai, kad nėra baudžiamosios teisės kodekso, reiškia, kad e, Britų salose ir žemynėje Europoje skiriasi galbūt forma, kai eina kalba apie nusikaltimus, jų traktavimą, nuostatas dėl jų, tačiau esmė yra ta pati, materialinė pusė yra ta pati. Pavyzdžiui, e, taisyklės dėl bendrininkavimo, dėl nusikaltimo esmės, dėl skatinimo ar susimokymo įvykdyti nusikaltimą, nu, taisyklės dėl bendros gynybos. Kažkokių čia esminių skirtumų tarp bendrosios teisės valstybių ir žemynės Europos valstybių nėra. Ir jeigu yra kokių tai skirtumų, tai man atrodo, jie tikrai nėra didesni, nei kad egzistuoja tarp skirtingų valstybių žemynėje Europoje teisinių sistemų. Aš manau, tas pats pasakyta ir apie baudžiamųjų veikų apriepti. Iš esmės tai yra blogiečiai turi būti baudžiami už tą pačią blogą veiką. Nežiūrint, kurioje pusėje jie įvykdė tą blogą veiką, ar Lamanšo vienoje ar kitoje pusėje. E, taigi aš nemanau, kad iš prigimties yra kažkokiu tai trūkdžiu, kurie trukdytų vienodai traktuoti bendrosios teisės valstybės ir e, žemynės. Uh, Um, valstyb... žemynės Europos valstybės baudžiamosios teisės rytyje. Tai yra nusprendžiant už kokios veikos turėtų patekti į baudžiamosios teisės sritį. Bendrosios teisės valst... sistemoje aišku, laikomasi principo, uh, kad turi būti taikomas ultima ratio principas, tačiau uh, yra išplėstos teisinės nuostos ir apibrieštis nu, nusikaltimų, kurie turi patekti į taikymo sritį ir kokių tai didelių problemų nebuvo. Nuo 1997 metų, kai Leibaristo vyriausybė buvo išrinkta, gal 3000 naujų nusikaltamų veikų buvo apibriešta. Um, kaip ir Kornelius Dejong savo įžangoje pasakė, politikai yra linkę kurti naujas nusikalstamas veikas, nes tai yra pigus ir lengvas būdas pasirodyti, kad kažką tai darai, vietoj to, kad surastum realų sprendimą tai problemai, kurios, kurios niekas nesupranta. Taigi, jeigu klaustumėt manęs, ar yra koks skirtumas, lyginant materialinę baudžiamąją teisę Anglijoje ir Velse, ir e, su, su tomis e, žemynės Europos valstybėmis, kurių e, teisinė sistemas aš žinau, aš sakyčiau, kad bendrai vertinant toks didžiausias skirtumas yra tas, kad mūsų teisė yra griežtesnė. Atskiri nusikaltimai yra plačiau apibriežti, pavyzdžiui, nusikalstama veika nužudimas pas mus yra daug plačiau apibriešta nei kitur. Taip pat reikalavimai dėl dėl to, kiek yra tyčinės veikos ir kas yra netyčinė ar aplaidumo veika, yra griežčiau apibriežti, maksimalios bausmės yra griežtesnės, pavyzdžiui, septyneri metai už paprastą vagystę. Kodėl taip yra? Kažkas kažkada man uždavė šį klausimą. Aš galvoju, kad taip yra todėl, kad procedūrinės ir uh, įrodymų taisyklės pas mus yra tokios sudėtingos, kad labai sunku yra sugauti nusikaltelį. Taigi, kai jau mums pavyksta kažką įrodyti, mes jau tikrai labai griežtai tada baudžiame. Be to yra daug palikta galimybių e, mūsų teisinės sistemos atstovams priimti sprendimą savo nuožiūrą. Priešingai nei, pavyzdžiui, Italijoje, Vokietijoje, kitose žemynės Europos valstybėse, kur legalumo principas yra svarbiausias. Tai, ką mes vadiname žiūro equity, pavyzdžiui, kad stambiausius nusikaltimus teisė prisiekusieji uh, kurie turi teisę nuteisti ar išteisinti. Tai yra aišku saugiklis, kad tie labai opresyvūs įstatymai, kad jais nebūtų per daug piknaudžiavimą iš teisėjų pusės. Toliau, ar tie skirtumai leidžia teikti, jog skirtumai tarp bendrosios teisės sistemų ir žemynės Europos sistemų yra tokie dideli, kad Briuselis negali visiškai suformuoti baudžiamosios teisės, kuri būtų tinkama abiejų teisinių sistemų valstybėms apriepti. Aš manau, kad tai netiesa jeigu Briuselis ketintų sumažinti, pavyzdžiui, nusikalstamų veikų apriepti ar su, sušvelninti bausmės, aišku, tai būtų problema anoje Lamanšo pusėje. Tačiau aš nematau, kad Europa žengtų tuo keliu. Taigi, aš kaip ir kiti šio ryto prelegentai keliu savo klausimą, ar Junktinė karalystė galėtų pasidalyti savo kažkokią tai patirtimi, kažkokį naudingą patarimą duoti jums galvojant apie baudžiamosios teisės politiką ES. Manau, kad taip. Junknėje karalystėje turime tris atskiras teisinės sistemas - Anglija, Velsas, Škotija, Šiaurės Airija. Materialinės baudžiamosios teisės rytyje yra pakankamai didelių skirtumų abortai, pavyzdžiui, Šiaurės Airijoje praktiškai nelegalus. Tuo tarpu pagal Anglijos ir Škotijos įstatymus tai yra visiškai prieinamas variantas. Toliau Šiaurės Airijoje nuo 17 metų galima, galimi lytiniai santykiai. Tuo tarpu kitose dalyse amžius nusitytas kitoks. Pavyzdžiui, Taip pat dėl priekybos žmonėmis direktyvos, Škotijos įstatymai kiek skiriasi nuo Anglijos įstatymų, bet nežiūrint to, mes sugebame puikiai dirbti be kažkokių tai problemų didesnių. Tai aš manau, kad jeigu tai įmanoma užtikrinti vienos valstybės teritorijoje, aš manau, kad tą, tą patį galima padaryti ir visos ES teritorijoje. Aš čia E, dėl pono klip pasisakymo, e, gal sakyčiau, kad e, nereikia per daug suvienodinti ES teisės aktų baudžiamosios teisės rytyje. Aš čia vėlgi galėčiau pateikti kitintinis karalystės pavyzdį iš tarpusavio pripažinimo srities ir tos teisinės sistemos, kuri dar pakankamai skirtinga yra, tačiau mūsų teismų sprendimai yra pripažįstami pagal uh, tarpusavio pripažinimo principą ir, ir manau, kad būtent ta mūsų mintis puikiai yra panaudojama ir kitur dėl sprendimų tarpusavio pripažinimo. Dėkuoju, dabar turime surenkti labai trumpą diskusiją. Ponas Albrechtas norėtų sureaguoti, tikrai prašau apsiriboti vieną minutę, jeigu pavyks. Dėkuoju. Norėčiau pateikti du klausimus. Tikrai bandysiu labai trumpai formuluoti juos. Pirmasis dėl kompetencijų e, derinant baudžiamąją teisę šiuo metu e, dirbame kibernetinio nusikaltimų srityje. Baudžiamosios teisės srityje, todėl kartais neaišku, kur yra ryšys tarp pagrindinių kompetencijų sąveika. Taip pat ne visada yra aišku, kaip apibrėžti baudžiamosios teisės nuostatas. Pono Satskerio norėčiau konkrečiau paklausti dėl šių dalykų kaip mes turėtume žengti į priekį, bet kol kas iš patirties žinau, kad ne viskas taip aišku. Antras klausimas, jeigu e, deriname baudžiamąją teisę, tai dažnai e, tai skirta specialioms kažkokiams konkrečiams problemams spręsti. Norėčiau paklausti jūsų, ar sutiktumėte su tuo, kad daugelie sričių pirmiausia galvojame apie prevenciją, o ne uh, Mm, baudžiamosios teisės derinimą. Taigi tokie mano klausimai. Dėkoju, Karmen. Carmen Ramiro Lopes, o paskui mūsų kalbėtojai. Kaip jau sakė Albrechtas, kartais galvojama apie prevenciją ir kyla problemų. Aš esu pranešė dėl Europos arešto orderio. E, e, Galvojame apie tai, kaip apsaugoti moteris, kurios yra nukentėjusios. E, yra, sakykime, priešti smurto prieš moteris nusikaltimą, bet ne visur ta apibrieštis, ne visose valstybėse narėse yra vienoda ir net ne visur e, apibrėžiama tokie veiksmai kaip nusikaltimas. Turėtume, mano nuomonė, labai konkrečiai apibrėžti, apie ką kalbame. E, pavyzdžiui, kai svarstame smurto klausimus ir renkdami prevencinius e, teisės aktus labai sunkioje padėtyje atsidurėme, kai teisėjas ar tam tikra administracinė struktūra e, jaučia, kad turi e, išduoti, yra pagrindas išduoti apsaugos orderį, nes yra grasinama e, tam tikram asmeniui, pavyzdžiui, moteriai šiuo atveju, kyla pavojus jos gyvybei. Ir taip pat susidurėme tokioje situacijoje su skirtingomis teisinėmis tradicijomis. E, vienur šios klausimus sprendžia e, baudžiamųjų teismų e, teisėjai, baudžiamosios teisės atstovai, o kitur administracinės struktūros. Taigi noriu paklausti jūsų, ar jūsų nuomonė yra logiška siekti apibriežti nusikaltimą ES mastu tie nusikaltimai nėra apibriežti. Europos taryba yra parengusi konvenciją, kurioje pateikiamas apibrėžimas e, smurto prieš moteris. prevencinių priemonių srityje ir norėčiau paklausti akademikų nuomonės šiuo klausimus. E, Emma Parton iš teisininkų bendrijos prašo žodžių. Aš e, atstovauju Anglijos ir Velso teisininkų bendrijai. Mano klausimas netiek susijęs su ankstesniais prelegentais, galbūt man atsakys kas nors per diskusijas ateityje į šį klausimą. Jeigu e, reikia priimti labai svarbius sprendimus ES lygmenių, e, turiu galvoje dėl to, ar reikia e, įtraukti į baudžiamą teisę tam tikras nuostatas ar ne, ir reikia baudžiamą teisę tarp valstybių narių harmonizuoti. Ką prelegentai galėtų pasakyti apie praktikų teisininkų vaidmenį šiame ankstyvame etape? Mes kalbame apie politikos e, krypčių suformulavimą, kurie bus pagrindas tolesniems sprendimams. Tai koks būtų praktikų vaidmuo šiame etape? E, galvant apie tai, kad jie arčiausiai susijęs su praktiniais dalykais. Dėkuoju. Dabar prašyčiau uh, diskusijos prelegentų atsakyti klausimus. Jeigu niekas nenori, tai pirmasis pradėsiu. E, iš eilės atsakysiu į visus klausimus. Ponas Albrechtas klausė tarsi dviejopo dalyko apie kompetencijų aiškę apibriežti ir teisės veiksmus. Pirmasis dalykas - kompetencijos ir tai, ar Europos institucijos gali pasikliauti dabartinėmis kompetencijomis. Tai yra klausimas, kurį reikia analizuoti. Aš e, esu vokietis ir, kaip žinia, konstitucinis, konstitucinis teismas Vokietijoje labai tikslus e, šiais klausimais yra. E, Jisai priemės ir sprendimus, e, kurie iškėlė klausimų teisingumo teismui, bet e, noriu pasakyti, kad e, svarbiausia yra tai, jog labai didžiai sekama, ar atitinka e, konstitucija e, tam tikros priemonės ir taip pat e, atsako į klausimus susijusius su sutarčių interpretavimu. Mes turime kelti klausimą patys, ar pasiūlymai pateikti. E, gali būti siemi su egzistuojančia konst, e, egzistuojančiamis kompetencijomis. Reikia kalbėti tiksliai apie rengiamus teisės aktus, ne tiek apie sutartis ir su būtinybės elementais. Taip pat reikia kelti klausimą, ar nereikia tiksliau apibrėžti nusikaltimų direktyvose. Kaip sakiau, tikriausiai tą reikėtų padaryti, nes e, turime pasitelkti legalumo teisėtumo prie principą. Jūs sakėte e, labai svarbų dalyką. Nusikaltimų prevencija yra kur kas svarbiau. Mūsų kasdieniam gyvenimui tai turi desnės e, svarbos, daugiau svarbos negu kad bausmės už nusikaltimus. Atliktas yra vertinimas ir reikėtų pirmiausiai pabandyti išsiaiškinti, ar įmanoma užkirsti kelią nusikaltimams, ar egzistuoja prevencinės priemonės. Jas pirmiausiai turėtume pasitelkti, jeigu ne, tai tik tai ta, tada turėtume imtis e, teisės aktų baudžiamosios teisės rytyje. Tai turėtų būti laikoma kaip paskutinė priemonė. Pone Romevo Lopes, jūs kalbėjote apie mm, nederamą elgesį su moterimis, smurtą prieš moteris. E, taip pat e, jei, reikia pasakyti, kad jeigu norite išsiaiškinti, koks yra bauč, baustinas elgesys ir bausmė, reikia labai aiškiai pateikti apibrėžimus, nes valstybėse narėse skirtingi žmonės e, nagrinės šiuos klausimus ir reikia aiškesnių apibrėžimų. Ir dar paskutinis klausimas. E, e, Pone iš teisininkų bendruomenės pateikė klausimą apie praktikus. Manau, kad vertinimo etape labai naudinga yra išklausyti praktikų nuomonės jie turėtų pasakyti, ar naudinga teisti žmonės kartais taikomos bausmės, bet jos visai nepagerina situacijos. Ne tik akademikai turi įsitraukti į diskusiją, aš esu akademikų atstovas iš šios sėties, bet manau, kad praktikai taip pat turėtų e, teikti savo nuomonę visi, kurie yra susijęs su baudžiamąją teisę, turėtų turėti galimybę tarti savo nuomonę dėl to, ar būtinos baudžiamosios teisės priemonės. Tai yra susijęs su vertinimo etapu. Dėkuoju dabar ponas Lahti. E, ponas Atskiris labai gerai atsakė klausimus, tik tai porą pastebėjimų. Aš Esu iš šalies, e, kurioje e, baudžiamoji politika yra labai plati. Reikia galvoti apie visą baudžiamosios politikos koncepciją. Manau, kad turėtume plėtoti e, tokią politiką, ne tik Europos baudžiamosios teisės politiką. Egzistuoja skirtumai tarp šių dviejų savokų ir reikėtų labai rimtai žiūrėti į prevencinį aspektą. Dėl kompetencijų man pačiam kyla klausimas dėl to, kaip 83 straipsnio pirmą dalį taikyti. Manau, kad subsidiarumo principas turėtų būti labai aktualus, nes apibrėžimai kai kurie nėra aiškus ir tokiais atvejais mes visuomet labai atidžiai žiūrime, nes nusikaltimo koncepcijos ar savokos yra pernelyg e, plačiai apibrėžtos, taigi reikia tam tikrų papildomų argumentų, uh, E, atsižvelgiant į subsidiarumo ir proporcingumo elementus, įskaitant ultima ratio principą. Ir 80, e, galvojant apie 83 straipsnio nuostatas dėl kriminalizavimo, tada lengviau galbūt pasižiūrėti, ar mes turime kompetenciją ar ne, bet šios savokos yra gana e, neaiškios kol kas. Profesorius Spencerį, neturiu nieko labai naudingo pridurti prie to, kas buvo jau pasakyta dėl pirmojo klausimo. Dėl antrojo klausimo man buvo labai keista išgirsti, kad E, smurtas prieš moteris tarsi leidžiamas kai kuriuose valstybėse narėse. Na tai pritrenkia. Jeigu taip, tai valstybės narės tos turėtų būti pasmerktos Strasbūre už Europos žmogus teisų konvencijos trečio straipsnio pažeidimą kuriame kalbama apie nežmoniško, ar, nežmoniško arba žeminančio elgesio uždraudimą. O dėl trečio klausimo praktikų įtraukimą, e, formuluojant Europos baudžiamąją teisę, tai yra nepaprastai svarbu. Ir kai buvo pateikimas šis klausimas, aš klausiau savęs, kokiu mechanizmu galime pasinaudoti, kad pagerintume dalyvavimą praktikų. Dabar egzistuoja teisingumo forumas ir kartas nuo karto uh, E, iš skirtingų valstybių narių e, atvyksta atstovai iš skirtingų struktūrų ir tada keičiasi nuomonėmis. E, tai pirmiausia praktikai. Egzistuoja Europos baudžiamosios teisės specialistų asociacijos. Kai kuriuose valstybėse narėse tokios asociacijos įsteigtos De Angelis iniciatyva, E, kuris dirbo biudžeto kontrolės srityje. Aš atstovauju tokiai asociacijai iš Junktinės karalystės. Mes turime tą asociaciją. Ir esame įvairių praktikų struktūra. Atsakome įvairiausius klausimynus, bandome skatinti diskusijas tarp praktikų. Galiausiai Europos komisija atlieka E, įvairius tyrimus ir kreipiasi e, į universitetus arba įvairias struktūras ir tokiu būdu e, tos struktūros ar universitetai susisiekia, pateikia klausimus su praktikais. Bet kyla klausimas, ar tie visi egzistuojantis mechanizmai yra veiksmingi. Iš klausimo supratau, kad tikriausiai taip nėra Galbūt reikėtų ką nors daugiau padaryti, kad daugiau būtų konsultuojamasi su e, praktikais. Iš tikrųjų labai svarbu e, išgirsti nuomonę žmonių, kurie yra susijęs su teisės aktų e, taikymu. Taigi tokie klausimai. Dėkoju, dėkoju visiems diskusijos prelegentams. Dabar paprašysiu Europos institucijų atstovus ateiti į tribūną, paskutinė diskusija vyks. Kalbėsime apie e, bendruosius principus ir praktiką. Gyvats. Uh, thank you very much. I would like to welcome the, the panelists. Labai ačiū. Aš norėčiau pasveikinti visus prelegentus ir prašyčiau visų kalbėti kuo glaušiau, kad liktų nors kiek laiko pabaigoje baigiamosioms diskusijoms ir galėtume padaryti tam tikras išvadas. Pirmiausia, kalbės ponė Lotė Knutsen, kuri, Europos, kuri yra Europos komisijos atstovė. Ji apibendrins Europos komisijos poziciją. Uh, Labai ačiū. Visų pirma, aš noriu padėkoti Libe komitetui ir ponui Dejong už tai, kad man buvo suteikta galimybė čia kalbėti, kur aptariame ES politiką baudžiamosios teisės požiūrių. Girdėjome labai daug įkvepiančių pasisakymų, tai turbūt pademonstruoja šio klausimo aktualumą. Praėjus dviejiems metams po Lisabono sutarties įsigaliojimo matome e, sutarties e, taikymo pirmuosius rezultatus ir manau, kad tai yra e, labai svarbus ES baudžiamosios teisės evoliucijos etapas. Norėčiau prisiminti rugsėjo mėnesio komunikatą, kuris vadinasi ES baudžiamoji politika Ten yra kalbama apie e, politikos įgyvendinimo efektyvumą ir e, bandysiu aptarti, kaip Europos komisija siekia nuseklumo, kurdama baudžiamąją teisę. Rugsėjo mėnesio pateiktame komitete Europos komisija pirmą kartą išdėstė savo nuomonę apie e, principus, kuriais vadovaujamasi rengiant baudžiamosios teisės aktus ES rėmose. Lisabono sutartis suteikia galimybę e, atsikratyti daugelio trūkumų ir teisės aktų skirtumų pagal pirmąjį ramsi ir e, sukurti daugiau nuoseklumo. Kova su nusikalstamumu yra tas rytis, kurioje piliečiai tikisi daugiau aktyvumo iš mūsų pusės. Apie tai buvo neseniai kalbama ir neseniai priimtame Alvaro pranešime. Be to, žinome, kad baudžiamoji teisė yra nepaprastai svarbi žmogaus teisų užtikrinimo požiūrių ir tarp valstybių narių sistemos labai smarkiai skiriasi. Todėl mes turėtume dirbti labai atsargiai. Apie tai neseniai kalbėjo ir e, mūsų kolega Hansas Nilsonas. ES tarp valstybių narių egzistuoja didžiuliai skirtumai. Niekur kitur e, teisės srityje e, nesispindi taip smarkiai kiekvienos valstybės vertybės, papročiai ir tradicijos. Lisabono sutartis sutinka, kad būtų e, išlaikyta ta teisinė įvairovė, neklysiu 62 straipsnė apie tai kalbama, ir dėl tos priežasties mes norime labai aiškiai išskirti e, galimybės naudoti Europos baudžiamąją teisę. E, Lisabono sutartį prieimus ES teisinė sistema pasikeitė gana ženkliai, buvo pereita prie bendro sprendimo prieimimo dažniau, Europos parlamentas tapo lygiaverčių partnerių teisės aktų rengimo procese, be to Europos teisingumo teismas įgavo stipresnę teisinę kontrolę. Bet net ir pasikeitus sutartį, teisinį, pakeitus sutartį E, juridinis pagrindas išliko tas pats. Subsidiarumo principo laikymasis, pagrindinių teisų užtikrinimas, kaip kad pasakyta, pagrindinių teisų hartijoje ir Europos tarybos konvencijoje dėl žmogaus teisų apsaugos. Ir iškyla uh, grėsmė įvairioms taisyklėms, kurios vienai par kitaip galėtų riboti laisvę. Todėl pagrindinių teisų hartijoje yra nustatyti veiksmai ir ribos tiems veiksmams iš mūsų pusės. Hartijoje yra apibrėžiama vicepirmininkės redinga atsakomybės sritis, ji yra atsakingo žmogaus teisės ir manau, kad visai logiška buvo suderinti e, jos e, pareigose e, skirtingas kompetencijos sritis. Hartija yra tarsi mūsų politikos kompasas, ten yra numatytos pagrindinės taisyklės piliečiams apsaugoti ir e, ji turi būti atspindėta ir ES lygmens baudžiamojoje teisėje. 83 straipsnio antroje dalyje yra e, pirmą kartą numatyta plati ES įgyvendinimo bazė. ES politikos įgyvendinimo bazė. Uh, E, žinome, kad legalumo principas yra įgyvendamas plačiai baudžiamosios teisės rytyje. Reikia prisiminti, kad dar prieš priimant Lisabono sutartį egzistavo dvi direktyvos dėl aplinkosaugos teisės ir jūrų taršos 2008-2009 metais. Tas direktyvas buvo priimtas ir tai buvo pirmieji teisės aktai baudžiamosios teisės rytyje priimti pagal bendrą sprendimų priimimo procedūrą. Ir norėčiau padėkoti parlamentui už puikų bendradarbiavimą tuo metu. Dabar tas dvi direktyvas turi gyvendinti valstybės narės ir komisija šiuo metu e, kontroliuoja, kaip valstybės narės įgyvendina šias direktyvas ir žiūri, reikia tolesnių veiksmų ir negalima atmesti galimybės, kad ateis e, momentas, kai Europos teisingumo teismas iškels bylų šioje srityje. Mes savo komunikate siūlome dviejų e, etapų e, metodiką. Ir kaip anksčiau kalbėtojai sakė, galbūt jie nėra pakankamai detalūs, bet svarbu suprasti, kad pirmą kartą mes ar bet kokia kita ES institucija e, suderinome visus tuos klausimus viename dokumente. Taigi tai yra gera pradžia. Kaip sakiau, tai yra dviejų etapų metodika. Numatyta esminė metodologija, E, tam tikros minimalios ribos sankcijoms pritaikyti, ištikrinant e, efektyvų ES politikos įgyvenimą. E, principinės gairės yra būtinybė, proporcingumas ir subsidiarumas. Baudžiamusios teisės sankcijos e, pirmiausia turi būti skiriamas labai sunkiems nusikaltimams ir e, baudžiamoji teisė visuomet turėtų būti e, pag, paskutinė e, neišvengiama priemonė. Europos komisija yra klaususi, ar baudžiamosios teisės priemonės yra būtinos e, užtikrinant efektyvų politikos įgyvendinimą. Tai yra dabartinių diskusijų esmė. Mes turime išsiaiškinti, ar teisės akto rengėjas turi e, išsiaiškinti, kada pakanka administracinių sankcijų, e, kada reikia imtis e, kriminalinės teisės nuostatų. Jeigu bus nustatyta, kad reikia taikyti baudžiamąją teisę, perėsime į antrąją etapą, turėsime nuspręsti, kokios baudžiamosios teisės priemonės turi būti pritaikytos. Ir čia sutartyje yra taip pat nustatytos ribos, nes ES veiksmai, vadovantis minimaliomis e, taisyklėmis apibrėžiančiomis sankcijas ir nusikaltimus, e, yra numatyti. Anksčiau kalbėjusiai kalbėjo apie pagrindinius e, principus, kuriais turi būti vadovaujamasi. Bet vėlgi mes akcentuojame proporcingumo ir būtinybės e, principų taikymą. Tai nulėmė, kokia sankcija ir kokio sunkumo sankcija turi būti pritaikyta, kokio ligmens sankcija. Mums reikia faktinių statistinių e, duomenų, kad nustatytume minimalias taisyklės, įskaitant informaciją apie skirtingą padėtį valstybėse narėse, sankcijų veiksmingumą ir įgyvendinimo užtikrinimo nepakankamumą. Gyvendimo užtikrinimo nepakankamumas yra labai svarbus, nes baudžiamosios sankcijos gali prisidėti prie e, tokios politikos sustiprinimo ES lygiu. Valstybės narės be bejonės yra. E, privalo, jos privalo įgyvendinti ES politiką efektyviai, tačiau paprastai pačios valstybės narės nusprendžia, kokiomis priemonėmis tai daryti. Uh, ES lygmens baudžiamoji teisė gali numatyti papildomą priemonę ES politikai įgyvendinti. Taigi, kokia politika galim, kokioje politikoje galima pritaikyti baudžiamosios teisės priemonės? Apie tai jau šiandien buvo nemažai kalbėta ir be bejonės ES teisė turėtų būti panaudota tik stiprinant politikos įgyvendinimo užtikrinimą e, konkrečiose pasirinktose suderintose srityse visuomet turime e, vertinti kiekvieną atvejį atskirai dėl e, įgyvendinimo trūkumų. Galėčiau paminėti keletą pavyzdžių, kurie yra itin aktualų šiandienos e, finansinėme kontekste. Vienas iš jų yra susijęs su finansų sektoriaus apsauga Ir kaip jau buvo pasakyta, spalio mėnesį Europos komisija parengė pasiūlymą direktyvai dėl baudžiamųjų sankcijų, dėl e, slaptų vertybinių popierių manipulacijų. Tai yra platesnis dokumentas, kuris leis išspręsti problemas finansų sektoriuje. Antras pavyzdys e, - sukčiavimo atvejs buvo paminėtas keletos kalbėjusiųjų. E, pirmiausia, sukčiavimas susijęs su ES finansiniais interesais. Tai yra mūsų E, taikinys ir 2012 metais ketiname pateikti pasiūlymą dėl dokumento e, susijusio su ES finansinių interesų apsauga. Tokiu būdu mes iš, sunaikintume tas spragas, e, kurios e, egzistuoja 95 metais priimtame įstatymė dėl ES finansinių interesų apsaugos. Trečias rytis - ES veiksmai dėl e, klastojimo. Kitais metais ketiname pateikti e, E, teisės aktą, kuris e, leistų sustiprinti šią kovos su padirbinėjimu sritį, ypač mokėjimų srityje. Dar viena politikos sritis, kur baudžiamoji teisė galėtų būti naudinga įgyvendinimo priemonė, yra susijusi e, su e, falsifikavimu, bet apie visą tai jūs galite pasiskaityti mūsų komunikate. Dar porą žodžių dėl institucinio aspekto ar darbo metodo. Apie tai irgi čia buvo nemažai kalbėta. Akivaizdu, kad ES e, baudžiamosios teisės kūrime turime siekti daugiau sklandumo ir nuseklumo. E, Teisingumo generalinis direktoratas e, jau ėmėsi veiksmų, kurie palengvino komisijos politikos koordinavimą. Mes tam tikrą prasme esame uh, kitų sektorinių tarnybų e, koordinavimo tarnybą. 83 antros dalies, 83 straipsnio antros dalies nuostatas gyvendinant mes e, tarsi koordinatorius vaidmenį atliekame. Ir mes kaip komisijos atstovai stengiamės užtikrinti nuseklumą, ypač tarp žinybinėje grupėje. E, Teisingumo generalinis direktoratas stengiasi uh, baudžiamosios srities veiksmus ir pokyčius stebėti ir koordinuoti, e, įgyvendinant įvairiausias ES politikos priemonės. Be to, mes numatome ankstyvojo įspėjimo sistemą, e, pritaikant įvairiausias e, ES baudžiamosios teisės priemonės vienoje ir kitoje srityje. Be to, pateidam, suteikėme pagalbą kitoms tarnyboms, kurioms nori atlikti tyrimus susijusius su baudžiamąją teisę. Dar prieš pradedant poveikio vertinimą neretai mūsų tarnyba yra pasitelkiama. E, žodžiu, galėčiau pasakyti, kad mes esame vidaus koordinavimo tarnyba. Kaip jūs žinote, e, kriminalinės teisės nuostatos reikalauja ir poveikio vertinimo. Mes e, ieškome tarsi bet kokių pasiūlymų pagrindimo ir skirtingų alternatyvų. Poveikio vertinimai paprastai leidžia atsakyti daugelį klausimų susijusių su subsidiarumu, proporcingumu, ir kitais pagrindiniais principais. Manau, kad toks griežtas požiūris yra ir išliks ateityje e, vienas iš pagrindinių mūsų pasiūlymų rengiant e, baudžiamosios teisės aktus elementų. Jau daug kartų buvo šiandien pasakyta, kad būtina turėti faktinius duomenis Žinoma, mes teikdami bet kokį pasiūlymą stengiamės ieškoti racionalaus pagrindo. Pasitelkdami aiškius faktus, statistiką, e, išsiaiškiname valstybių narių teisinės sistemos subtilybės. Tai yra parengiamasis etapas. Mes privalome išanalizuoti siūlomo teisės akto poveikį, e, esamą padėtį valstybėse narėse E, sankcijų sistemų skirtumus ir kaip jie gali e, suveikti galiausiai. Čia labai daug kalbame apie faktinių įrodymų e, mūsų pasiūlymams surinkimui. Tuo pat metu mes kaip GDJust atliekame tam tikrą ES teisės aktų vertinimą žmogaus teisų atžvilgiu. Ir turime visą kriterijų sąrašą, kurių pagrindų e, įvertiname siūlomų teisės aktų kokybiškumą. Stebime ir teisės aktų perkelimą į valstybės narės. Tai yra mūsų darbo pagrindinė dalis. Organizuojame seminarus e, tuo tikslu. Ir, pavyzdžiui, turime tokį projektą, kuris vadinasi Julita. Ir ten yra įvardinta priemonės, kurių reikia uh, E, procedūrinėms priemonėms ir įgyvendinimo strategijoms įtvirtinti. Bendrai, e, kai kalbame apie priemonės nustatytas e, sutartyje, turime suprasti, kad procesas susideda iš trijų etapų. Organizuojame seminarus, posėdžius, toliau seka stebėsenos frazė ir toliau uh, E, yra įgyvendinimo fazė. Aš jau minėjau direktyvas dėl aplinkosaugos ir taršos. Pirmą kartą mes patys savo teisės aktus kontroliuojame ir svarstome e, galimybės e, sumažinti pažeidimus iškeldami bylas pažeidimo atvejais. E, buvo pasiūlyta ir sukurti ekspertų grupę, kuri ES lygių e, svarstytų baudžiamosios teisės raidą. Ši grupė, mes tikimės, bus įsteigta 2012 metais ir tikimės, kad ji leis išspręsti visą eilę juridinių problemų, nes e, turime visą eilę juridinių sunkumų, kuriuos turime išsiaiškinti, aptarti, sureguliuoti, pavyzdžiui, skirtumas tarp kriminalinių ir administracinių sankcijų ir jų pritaikymo būtinybė E, juridinių asmenų kriminalumas. E, reikia daugiau laiko suprasti ir interpretuoti tam tikras juridinės nuostatas, tokias e, kaip kurstimas, tarpininkavimas, proporcingų, atgrasančių ir efektyvių sankcijų koncepcija. Yra daugybė įvairiausių problemų, kurias būtina išspręsti detaliai. Viena iš temų, E, susijus, e, keltų per šį klausimą buvo teisės aktų kokybė. Ar tai yra teisingumo kokybė? Jau buvo pasakyta, kad žmonėms dirbantiems praktiškai reikia tikslumo, aiškumo ir nuoseklumo, e, pristaikant taisyklės ir dirbant veiksmingai. Negali būti interpretavimas per daug lankstus. Tai um, tuo turime vadovautis teisėkuros procese. Kai kreipiamės į valstybės narės, kurios e, turi perkelti tas teisės aktus į savo teisinę bazę, suprantame, kad joms irgi reikia labai aiškiai žinoti, koks yra vienos ar kitos nuostatos tikslas. Norėčiau pasakyti, kad mes planuojame ir įvairiausias studijas. Kol kas pradėjome tik dvi e, ekologijos rytyje ir e, oro taršą svarstome. Mes bandėme išanalizuoti, kokia yra sankcijų sistema valstybėse narėse, bandėme tai palyginti. Taigi mes labai daug veiksime, atlikdami, vykdydami visokiausias studijas ir bandydami įvertinti, kaip valstybių narių sistemos įtakoja sankcijų nustatymą. Taigi aš tie galėjau pasakyti apie tai, kaip komisija ketina prisidėti prie ES baudžiamosios politikos tolesnės raidos. Uh, Mes e, manome, kad nuoseklumas yra būtiniausias, kad galėtume kovoti su Europos masto nusikaltimais ir, piliečių, e, ir patenkintume piliečių lūkesčius bei gyventume ES politiką veiksmingai. Baudžiamoji teisė yra teisingumo srities koncepcija. Ir čia turime sukurti pasitikėjimą tarp teismų skirtingose valstybėse narėse ir minimales procedūrinės teisės, e, taisyklės. Taip pat turime užtikrinti vienodą aukų nukentėjusių apsaugą. Pats laikas sukurti bendrą poziciją dėl daugelio pagrindinių baudžiamosios teisės principų. Ir mes e, labai sveikiname pono Dejung ir Libe komiteto pastangas e, šias e, savokas išsiaiškinti. Mes tikrai dėkojame už jūsų pagalbą parlamentas dabar atlieka labai aišku vaidmenį ir tikiuosi, kad toliau taip dirbsime. Ačiū. Tomas Ostropolski. Ačiū toliau Tomas Ostropolski. Prašom. Thank you very much, Chair, and good morning everyone. And... Ačiū pirmininkė, laba diena. Visiems noriu padėkoti lybę komitetui ir ponui Dejonk ypatingai už šią galimybę išdėsti pirmininkaujančios Lenkijos poziciją, visos tarybos poziciją. Uh, nes tikrai labai svarbus yra nuoseklus požiūris į visapusiškas požiūris į baudžiamąją teisę taryboje. Ir štai buvo paminėtos 2009 metų pavyzdinės nuostos baudžiamosios teisės rytyje. Norėčiau taip pat aptarti ir ankstesnius pasikeitimus 2002 metais iki Lisabono sutarties, aptariant, kaip taryba stengiasi dirbti dėl tų problemų, kurios kilo į tą laiką. Jų buvo nemažai. Ir pakankamai svarbių įvairiose sritise, pradedant nuo procedūrinių uh, dalykų ir baigiant sankcijų klausimų, bet taip pat buvo ir daugeliu kitų paliestų sričių, taigi aš savo skaidrėse pasistengsiu aptarti tai. 2002 metų tarybos išvados. Norėčiau pradėti nuo jų. O buvo priimtos tos išvados netitiktiniu metu iš karto po Amsterdamo sutarties, kuomet įvairios naujovės ES baudžiamosios teisės srityje tapo uh, realaus gyvenimo dalimi ir aišku, baudžiamosios teisės nuostatų suvienodėjimas ar priartinimas buvo labai riboto masto. Gal labiau apibriešių srityje galime prisiminti, pavyzdžiui, Europos tarybos konvencijas dėl materialinės baudžiamosios teisės. Čia irgi nekalbama apie bausmių dydžius, net ir naujausi sprendimai, pavyzdžiui, dėl lytinio vaikų išnaudojimo vaistų klastočių priekybo žmonėmis ir taip toliau, visiškai neliečia bausmių, sankcijų klausimo. Čia ES tikrai pirmauja ir ypač įsigaliojus Lisabono sutarčiai valstybės narės suprato, jog kilo naujų iššūkių ir reikia derinti skirtingas valstybių narių teisinės tradicijas, tuo pat metu išlaikant e, nuoseklumą ir lankstumą tame požiūrėje. Todėl taryba ir priemė išvadas, kad reikia tam tikro nuoseklaus požiūrio. Ir čia būtų du pagrindiniai elementai to požiūrio. Visų pirma, e, tai buvo pirmasis žingsnis vertinant, kokiu reiktų tolesnių teisinių nuostatų baudžiamosios teisės rytyje. Taigi visų pirma, efektyvios, proporcingos ir atgrasančios sankcijos turi būti. Um, tai išėties taškas, ar reikėtų detalesnių uh, reguliavimo nuostatų, pavyzdžiui, įvedant konkrečias bausmes ar konkrečias prievolės. Ir 2000 antrų metų išvadose būtent kalbėta apie sankcijas ar bausmes, kurios turėtų tapti gairėmis tolesniems baudžiamosios teisės nuostatoms. Ir čia svarbus toks elementas, ką aš skaidrėje paminėjau, kalbant apie tuos konkrečius e, sankcijų lygius, e, būtent vienas dalykas tai buvo, kitas dalykas buvo, kad e, tai aišku netrukdo valstybėms narėms žengti dar toliau savo nacionalinėse teisės aktuose. Tai reiškia, kad minimalūs bausmių lygiai turi būti būtent minimalus ir tai reiškia, kad valstybės narės gali ir numatyti griežtesnės bausmes. Taigi nuo to viskas ir prasidėjo taryboje. Toliau uh, dirbta baudžiamosios teisės rytėje užtikrinant didesnį nuoseklumą ir toliau turėčiau paminėti 2006 metų Europos um, Teisingumo teismo sprendimą, kuris nubrėžė visą kelią į priekį, būtent sprendimą dėl taršos iš laivų, ką Lateknucin paminėjo. Ir Teisingumo teismas aiškiai parodė, kad dabar ES gali tvirtinti baudžiamosios teisės nuostatas ir tose prie, instrumentuose, kur, kurie nepatenka vieni trečiai ramsti, tai yra, yra daug plačiau nei vien bendradarbiavimas baudžiamosios teisės rytyje, kad tokie instrumentai gali būti e, siejami su kitomis priemonėmis, kad būtų galima užtikrinti šių priemonių efektyvumą. Ir be abejo, dėl to kyla tam tikra rizika, kad nebus išlaikytas nuoseklumas kad bus galbūt kažkiek chaoso ar fragmentacijos, jeigu tokios baudžiamusios teisės nuostatos būtų rengiamos ne tos darbo grupė, tos ekspertų darbo grupės, kuri buvo nu, numatyta iš pradžių, jeigu būtų kažkur tai visai kitose srityse dirbama, Todėl taryba 2006 metais patvirtino specialią procedūrą, pagal kurią visi pasiūlymai dėl baudžiamosios teisės nuostatų turi būti pateikiami darbo grupiai e, dropin, taip vadinamai, kuri dirba materialinės baudžiamosios teisės srityje ir kuri turi išanalizuoti e, tokio pasiūlymo baudžiamosios teisės elementus pačiame ankstyviausiame darbo etape, kad būtų galima užtikrinti e, teisiškai nuoseklų požiūrį. Kita dimensija, kas dar svarbu buvo tarybai šioje srityje, buvo procedūrinio ligmens Ir galiausiai dokumentas, apie kurį mm, plačiau turėčiau pakalbėti, tai yra tarybos išvados dėl pavyzdinių nuostatų. Gal turėčiau pacituoti visą pavadinimą tų išvadų, kuris aiškiai parodo visą situaciją, tai yra pavyzdinės nuostos dėl tarybos, kuriomis turi vadovautis taryba svarstymosi dėl baudžiamosios teisės e, elementų Lisabono sutarčiai įsigaliojus e, jau, jau tai buvo aišku, bet kad, kad būdžiamoji teisė įgaus naują vaidmenį bendrame ES politikos ryšių kontekste. Ir aišku, kad ypatingas dėmesys turi būti skirtas tolesniai šios ryties raidai. Tarybos nuomonė labai svarbu pateikti savo poziciją dėl to, kaip baudžiamoji teisė turi būti toliau plėtojama. Čia trys pagrindiniai tokie pranašumai buvo akcentuoti Visų pirma, tai, kad e, tai palengvina dėrybas ir taip pat lieka daugiau erdvės derinti um, materialinės nuostatas, taip pat galima užtikrinti didesnį nuoseklumą perkeliantas nuostatas į nacionalinę teisę, taip pat lengviau yra te, teisiškai aiškinti nuostatas, jeigu tos nuostatos yra paremtos e, iš anksto bendrai suderintais e, elementais ir gairėmis. tarybos išvados galėčiau pasakyti susideda iš dviejų pagrindinių elementų. Visų pirma, bendresni dalykai, požiūris į baudžiamąją teisę, tai yra tie elementai, kurie jau kitų prelegentų aptarti ir manau, visą tai labai tarpusavė gražiai dera. Tarybos nuomonė, baudžiamųjų teisė baudžiamosios teisės pasiūlymai turi būti teikiami tik tuo met, kuomet baudžiamosios teisės priemonės jau yra mm, paskutinis variantas, kai jau nebėra įmanoma kažką kitko padaryti iš kitų sričių. Aišku, subsidiarumo proporcingumo principai čia irgi galioja, aš čia nesileisiu detalės. Ir galiausiai pabrėžta, kad uh, baudžiamosios teisės nuostų pridėtinė vertė turi būti tinkamai vertinta prieš priimant sprendimą, ar tikrai reikalingas baudžiamosios teisės pasiūlymas. Manau, kad tai yra itin svarbu, e, norint įvertinti visą tą kintamą geometriją taryboje. Iš esmės e, turime 24, o ne 27 valstybės narės, kurios gali dalyvauti priimant mažiojamosios teisės priemonės. Priešingai nei kitose sritise, kur situacija yra kitokia. Pavyzdžiui, penktas, šeštas skyrius, tarkim, kur visos valstybės narės turi dalyvauti. Aš jau artėjau prie pasisakymo pabaigos. Nesileisiu į detalės, kalbėdamas apie turinį, tačiau noriu pabrėžti keletą labai svarbių e, elementų šiose išvadose. Tai yra, kad detaliai pristatyta tarybos pozicija dėl to, kaip nuostatos dėl pačių svarbiausių kiekvieno teisės akto baudžiamosios teisės mm, matmens elementų turi būti priimami. Štai pavyzdžiui, dėl sankcijų, dėl bausmių jau buvo pasakyta, kad uh, Tai turi būti numatyti, viskas turi būti aptariama laikantis 2002 metų išvadų. Ir aišku, valstybės narė savo nacionalinėje teisėje gali numatyti griežtesnės sankcijas. Aš manau, kad labai, jeigu, jeigu būtų pageidavimas, mes galėtumėm plačiau apie tai pakalbėti, atsižvelgiant į tai, ką ponė Lutford ryte pasakė dėl, tarkim, aplaidaus elgesio. 2009 metų pavyzdinių nuostatų e, būklė. Kaip jau sakiau, tos pavyzdinės nuostatos e, yra skiriam, skirtos tarybai e, vadovautis svarstant baudžiamosios teisės aspektus. Ir tai būtent, kaip ir sakiau, tai turi būti tik tai išeities taškas, o po to jau, aišku, taryba su parlamentu ir komisija turi siekti ištobulinti tas išvadas. Ir jau visai pabaigai reikia vieno centro, vienos tarnybos uh, agentūros, kuri prižiūrėtų uh, tas pavyzdinės nuostatas. Na, pirma mano reakcija būtų gana skeptiška. Man atrodo, kad toks sprendimas būtų pakankamai biurokratiškas, jeigu dabar iš karto jau būtų nuspręsta kurti kažkokią tai agentūrą ar tarnybą, kuri užsimtų tik šiuo klausimu. Ir man atrodo, kad Lotė Knudsen puikiai pristatė komisijos atliekamą e, darbą, rengiant šios, šios instrumentus. Ir, uh, Manau, kad tarybos nuomonė irgi, nuomonė irgi būtų panaši. Sekretariatas ir teisinės tarnybos gali puikiai pasirūpinti tų e, pavyzdinių nuostatų rengimų e, plėtojimų. Kol kas problemų praktinėme gyvenime nėra iškilę. Aišku, yra kitų dalykų, pavyzdžiui, ar apibrieštis yra pakankamai nuosekliai suderintos ir taip toliau. Tačiau tai jau kiti dalykai, čia aišku galėtumėm uh, ir e, pasisemti patirties iš valstybių narių, kurios labai skirtingai dirba. Vienur, pavyzdžiui, yra vienas padalinys ar viena kažkokia tai tarnyba, kuri rūpinasi visų priemonių, kurios yra siūlomos priimti, teisės aktų visų, kurie siūlomi priimti e, teisinių tikslumų E, kitur tuo tik, tikslumu ir teisingumu rūpinasi kelios tarnybos. Tai gal ties tuo ir sustosiu. Labai atsiprašau, bet vertėjai nebegalės labai ilgai dirbti, o dar turime vieną kalbėtoją. Tikrai atsiprašau, bet turime baigti daugiau ar mažiau laikų. Dabar pasisakys ponas Antonijo Kajola, Europos parlamento teisės tarnybos vadovas. Dėkui, ponė pirmininkė. E, dėkoju Dejangui, kad surengė šį klausimą ir pakvietė mus. Turiu atsakyti į praktišką klausimą, kaip teisės tarnyba gali užtikrinti veiksmingesnę pagalbą jūsų komitetui e, kriminalinio proceso, baudžiamojo proceso srityje. Kaip žinia, ES mastų galvojama apie priemonės. ES egzistuoja tradicijos teisinės, kurios yra gana skirtingos, ne visuomet e, atitinka praktiką žodžius ir e, labai svarbu yra atsižvelgti į esamą situaciją. Net jeigu ir pasakysiu, kad mes dirbam anglų arba prancūzų kalba, bet reikia atsižvelgti ir į nacionalinius į ypatumus. Mes, kaip tarnyba, esame dalyvavę keliuose, jau techniuose, kitose susitikimuose, triloguose, kur buvo kalbama apie e, baudžiamą teisę ir procesą. Norėčiau pasakyti, kad e, tie dalykai susijęs su, kas yra pirmieji du, e, pirmieji žingsniai, tai yra du dokumentai, direktyva įvertimo paslaugas ir direktyva dėl teisės į informaciją. Ir taip pat e, egzistuoja direktyva dėl e, prekybos žmonėmis. Pasakysiu, kad dabar e, konsultuojamasi su teisinė tarnyba pagal 2004 metų parlamento biuro sprendimą. Pagal šio sprendimo straips, pirmąjį straipsnį parlamento komitetų pirmininkai ir pranešėjai e, dirba su projektų komandomis ir gali kreiptis į teisės tarnybą dėl teisinių išvadų. Ateityje e, gali vykti mūsų darbas, kaip ir anksčiau mes jau esame padėję e, kelies, keliems komitetams teisinių reikalų, e, laisvių, moterų ir peticijų. Dėl pagalbos šio, šiam komitetui reikia atsižvelgti į vieną svarbą elementą. Šis komitetas dirba su daugybė įvairių klausimų, daugybė sričių. Uh, ir e, svarbi e, didėjo šio komiteto vaidmuo padidėjo per pastarosius metus, kadangi atsirado daugiau bendro sprendimo procedūros elementų, didėjo parlamento darbo krūvis. Mes jau esame sukaupę e, patirties, padėdami šiam komitetui, viskas vyksta teikiant uh, E, arba te raštu mūsų išvadas, arba dalyvaujame tarp instituciniuose susitikimuose ir tai labai svarbu bet kokiam Libė komiteto projektui. Dažnai atsitinka, kad taip, kad Teisės tarnybos e, nariams e, teikiami labai įdomus klausimai, kuriuos reikia labai gerai išanalizuoti prieš pateikiant atsakymą. E, kartais atsakymas atrodo akivaizdus, bet taip dažnai, bet reikia vis tiek gilintis. Ypač, pavyzdžiui, jeigu kalbėsime apie e, novatoriškus pasiūlymus e, sudėtingose sėtise, kaip baudžiamojo proceso teisė, Šengeno aki, E, migracija ir panašiai. Mes turime e, dirbti ne tik tai teikdami atsakymus raštiškai, bet taip pat ir neformaliai teikiame atsakymus, kai iškyla klausimų, kurie nėra iš anksto suformuoluoti ar numatyti. E, teisės tarybos nariams tai yra rimtas uždavinys. Mes bandome užtikrinti e, praktinius veiksmus, dirbti veiksmingai, bet noriu e, pabrėžti, kad mūsų skyrius, kuris užsima ir baudžiamosios teisės reikalais, yra parengęs penkis vadovus pagal skirtingas procedūras e, ir tai skirta penkiems skirtingiems komitetams. Mes tose penkiuose dokumentuose atliekame teisinę analizę teisėkros pasiūlymų, nagrinėjame turinį, taip pat pateikėme pasiūlymus dėl procedūros ir atsižvelgėme į tokius svarbius elementus kaip subsidiarumas, proporcingumas, e, parlamento teisų teisių e, įtvirtinimą, pagrindinių teisų įtvirtinimą ir taip pat e, žiūrime, kaip atitinka pasiūlymas egzistuojančiams baudžiamosios teisės nuostatoms. Mes taip pat aktyviai dalyvaujame susitikimuose, kuriuos e, rengia pranešiai ir triloguose. Taip pat galėčiau pasakyti Jums, kad šiuo metu teisės tarnyba yra E, susikūrusi veiksmingos teisinės pagalbos metodą ir galiu pasakyti, kad e, Mes turime pakankamai išteklių, kad galėtume e, dirbti tokiuose srityse, kai baudžiamoji teisė ir nagrinė, galime išnagrinėti ir atitinka e, pasiūlymai pagrindinius baudžiamosios teisės principus. Bet kartais mes e, suvokiame, kad neturime pakankamai e, žmogiškųjų išteklių, kad galėtume e, visą laiką gilintis į baudžiamosios teisės aspektus, nes yra ir kiti dalykai - migracija, prieglopstis, šengeno, susitikimai susitarimai, e, teismų bendradarbiavimas civilinėse bylose. Taigi situacija susidarius yra skirtinga nuo tos, e, kuri egzistuoja taryboje ir komisijoje. Reikėtų aiškiai daryti takos atskira tarp e, materialios baudžiamosios teisės harmonizavimo ir e, baudžiamojo proceso. Reikia žiūrėti į atskiras baudžiamosios teisės rytis ir reikia specializuotis, bet taip galėsime padaryti, jeigu pakankamai turėsime darbuotojų ir, ir jeigu jie bus pakankamai gerai apmokyti. Norėčiau pasakyti dėl e, mokymo jau dabar turime nemažai galimybių e, naudotis aukšto lygio e, apmokymais, e, kurie leidžia mums e, veiksmingai dirbti, pavyzdžiui, baudžiamosios teisės srityje. Taip pat mes esame atviri, laukiama visų pasiūlymų iš Lybė komiteto. Aš Jums pasiūlyčiau savo ruoštų užmėgsti nuolatinius ryšius su sekretorijatu Jūsų komiteto, kad galėtume anksti gauti pasirba komitetas ir kokią kokia yra padėti situacija tam tikroje srityje dėl tam tikro pasiūlymų. Mm, tokiu būdu mes galėtume geriau padėti komitetui. Dar vienas pasiūlymas, norėtume su kolegomis užmėgsti nuolatinius e, ryšius dėl mokslinių tyrimų baudžiamosios e, teisės srityje ir baudžiamojo proceso srityje. E, žinome, kad egzistuoja 27 skirtingos sistemos ir e, reikėtų mums suvokti, kokios yra galimos problemos dėl pasiūlytos tam tikros priemonės baudžiamosios teisės srityje. Norėčiau pabrėžti, kad e, jeigu prašoma oficialiai teisinės pagalbos pateikti, pavyzdžiui, rašiškai nuomonę, tai tada dokumentai, kuriuos parengs teisės tarnyba, galės būti laikomi teisinėmis išvadomis pagal pagal 1049 e, reglamento 10 straipsnį. E, ir tai reiškia, kad visuomenė gali susipažinti su tokiomis teisininkų išvadomis. Tai e, yra numatyta pagal gerai žinoma Turko bylą. E, siekiame suteikti kaip galima greičiau teisinę pagalbą, mes norime tą daryti nuolatos, ypač tokiais e, klausimais, kur teisės tarnyba jau yra pareiškusi savo poziciją. Galiausiai e, dar vienas naudingas bruožas tokios nuolatinės teisinės pagalbos, kurią galėtume suteikti jūsų komitetui, yra informacija apie E, Teisingumo teismo precedento teisę ir apie žmogaus teisų teismo sprendimus. E, suteiksime tokiu būdu komiteto nariams būtinas e, priemonės dėl baudžiamosios teisės pagrindinių principų įtvirtinimo ir žmog... pagrindinių teisių įtvirtinimo. Taigi, atsakydamas į jūsų komiteto klausimą, apibrendamas pasakysiu, kad sukaupta patirtis teisės tarnybai aiškiai parodo, kaip mes turėtume toliau dirbti, kad galėtume suteikti veiksmingesnę teisinę pagalbą teisėkuros procedūros srityje, baudžiamosios teisės srityje. E, reikia didesnės specializacijos, tai labai aišku, reikia, kad darbuotojai nuolatos galėtų sekti teisėkuros procedūrą, bet kuriuo atveju. Uh, Ir taip pat profesinis e, mokymas yra nepaprastai svarbus, kad būtų galima užsitikrinti specializaciją. Galiausiai e, nuolatinis bendradarbiavimas su kitomis e, tarnybomis institucijų labai reikalinga, kad galėtume teikti veiksmingą, gerą teisinę pagalbą. Labai ačiū, turėjau kalėti trumpai, nes nėra laiko, bet atsakysiu jūsų klausimus. Ačiū. Ir dėkui, kad trumpai pakalbėjote. Laikas jau pasibaigė. Viskas tai yra suprantama. Vertėjų tuo neteksime, tas irgi visiškai aišku. Sara Lafford kėlė ranką ir dar kažkas. Todėl prašyčiau, jeigu kalbate, kalbėkit jau labai trumpai. Ir paskui paprašysim kalbėtojų labai trumpai atsakyti dėl proporcingumo ir būtinybės. Mes, Europos parlamento nariai, susidurėme su daug sunkumų, kai primame teisės aktus dėl prevencijos, ypač kovos su terorizmu įstatymuose. Čia, kai turime renkti ES teisės aktus, pradedame pasirašinėti susitarimus su kitomis valstybėmis, pavyzdžiui, su Junktinėmis Amerikos valstybėmis. Ir paaiškėja, kad vienas ar kitas teisės aktas e, nėra sureguliuotas juridiškai nei ES, nei valstybėse narėse. Norėčiau paklausti, labai daug sunkumų iškyla vertinant būtinybę ir proporcingumą. Aš dabar, važiuoju, esu nepranešėjau šešėlinė pranešėja, rengiant dokumentą dėl Europos keleivių teisų. E, mes juridiškai esame įpareigoti apsaugoti keleivių privatumą. E, tačiau mūsų veikimo laisvė yra ribojama susirūpinimo dėl piliečių saugumo. Ką tiksliai, kaip tiksliai mes galėtume įvardinti nusikaltimus, kurie pagrystų panašių teisės aktų taikymą, nes e, čia nusikaltimai labai kitokie. Pavyzdžiui, Kalbame apie terorizmą, organizuotus nusikaltimus ar e, tai, kas yra vadinami sunkius nusikaltimai. Mes iš tiesų net nežinome, kas yra proporcingumas, nes mūsų informacijos šaltiniai ateina iš policijos ir jie nėra labai aiškus. Todėl mes susidarėm su daugybė sunkumų ir aš nežinau paklausti komisijos, yra direktyva pateikta, direktyvas projektas pateiktas, Jis varstys ekspertų grupė, nes ES valstybėse narėse tokių teisės aktų nėra. ES vadovaujasi tarptautiniais susitarimais. Prevencija ir baudžiamieji kodeksai atsilieka nuo viso to. Aš atsiprašau, bet man šis klausimas labai rūpi. Sara Liutford, trumpai. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš tik tai tikiuosi, kad e, šis darbas ir reiškia tik proceso pradžią, ne pabaigą. Ir bus kur kas griežčiau vertinamas abipusis keitimas informacija tarp trijų institucijų. Aš taip pat norėčiau atkreipti dėmesį e, parlamento juridinę tarnybą e, trūk, kuriai trūksta e, žmogiškųjų išteklių. Mes turime optimaliai išnaudoti visų institucijų juridinės tarnybas. Gana daug įvairiausių tyrimų e, vyksta e, taryboje, komisijoje. Manau, kad taryba turėtų aktyviau įtraukti parlamentą. Taip pat aš atkasiau, kad viename tarybos protokole patvirtintame yra kalbama apie modalinės išvadas ir nuostatas 2000, e, nuo 2013 metų. Ir komisija paaiškėjo, kad tos gairės ir pavyzdinės nuostatos dar yra per ankstyvos. Manau, kad mes dar tik bandome išsiaiškinti, bandome atrasti e, kažkokias e, slaptas, e, slaptus pageidavimus ir reikėtų sužinoti, ko iš tiesų komisija teikdama tokį pareiškimą norėjo. Aš taip pat sužinau, kad ponas Ostropolskis iš pirmininkaujančios Lenkijos e, kalbėdamas e, apie 2002 metų nuostatas, pasakė, kad valstybėms narėms niekas neleidžia apsiriboti nacionalinėmis nuostatomis, o ponas Nilsenas kalbėjo apie nuobaudas ir sakė, kad negalima atmesti galimybės, kad ES direktyvoje yra kriminalizuojami e, veiksmai, kurie valstybėse narėse yra traktuojami tik tai kaip aplaidumas. Man tai kelia šiokį tokį nerimą. Vakar vakare vėlai man galiausiai pavyko e, parengti klausimą Junktinės karalystės lordų rūmų e, tyrimui, kuriame bus svarstama ES e, baudžiamoji procedūra. Ir tai buvo daugiausia materialinės teisės sritis. Ir ar jūs nemanote, kad priemus direktyvą reikėtų suštikrinti valstybės narės, kad prokatūra pro, kad kaltinimas negali būti apribojamas e, e, gynėjų veiksmais. Turime geriau vertinti visus veiksmus. Aš baigdama galiu pasakyti, kad džiaugiuosi, kad šis klausimas vyko, bet tai yra tik tai ilgo darbo, kuriame dalyvaus visos trys institucijos pradžia. Ačiū. E, Manau, kad tai yra vienas iš svarbiausių E, pastebėjimų, bet laiko neužteko, turim tęsti. Dar vienas parlamentaras yra čia, kuris norėtų pakalbėti. Ir aš labai atsiprašau komisijos atstovų, nes mes negalime pakankamai daug kalbėti, nes turime užbaigti. Ponas Prybė, paskui paprašysiu tarybos ir komisijos. Much, Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš e, nesu tikras, kad noriu kalbėti, aš tik taip keletą minčių norėjau išsakyti apie šią diskusiją, kuri buvo labai naudinga. Ir viskas, ką pasakė Europos komisija, man yra priimtina, ypač e, kai kalbam apie valstybių vidaus politiką. Pirmiausia, praėjus dviem metam po Lisabono sutarties įsigaliojimo jau turime konkrečių teisės aktų pavyzdžių šioje srityje. Vadinasi, turėtume greitai jau pereiti nuo tokių bendresnio pobūdžio pamastymų prie konkrečių pamokų E, kurių išmokome iš konkrečių teisės aktų šioje srityje gyvenime. Turiu galvoje direktyvą dėl prekybos su žmonėmis, dėl e, vaikų išnaudojimo ir panašiai. Matėme, kad kai kuriais atvejais, nepaisant įvairiausių valstybių narių dvėjojimų, mes suprantame tas valstybės narės, jos mano, kad ES kišasi į suverenumą, į baudžiamąją teisę. Vis tik egzistuoja didelis poreikis ES priimti teisės aktus tam tikrose srityse. Mes norime, kad labai greitai būtų priimta direktyva dėl priekybos žmonėmis ir e, įvairios institucijos, skaitant parlamentą, turi dalyvauti. Taigi, ko išmokome? Reikia bendresnio pabudžio gairių, reikia e, sričių, kuriuose valstybės narės e, turi daugiau padirbėti ir jos reikalauja, kad ES daugiau padirbėtų, bet reikia labai kokybiškų teisės aktų, nes kitaip tik sulauksime dar daugiau kritikos. Ir bet kokie standartai tokiems teisės aktams yra sveikintini ir turėtume e, stengtis netidėlioti, neįtraukinėti tokių e, dalykų, kurie yra ne tiek baudžiamosios teisės rytis, kiek socialinės politikos reikalai. Gairės yra labai gerai, jų reikia, bet kita vertus mes turėtume būti atsargesni ir be reikalo neturėtume e, susaistyti patys savęs bendrosiomis prielaidomis, gairėmis, nes ateityje mes norime siekti pažangos, nepaisant to, kad kartais gairės dar tarpusavį kertasi. One, one yes, Vieną minutę tarybai. Labai trumpas atsakymas. Pirmiausia, ponė Romero Lopes. Man atrodo, kad ES nusikaltimo apibrėžimai labai smarkiai skiriasi šį rytą akivaizdžiai matėme. Kai kalbam apie trečiasią šalis, akivaizdu, kad irgi panašiai yra. Ir e, žinoma, egzistuoja būtinybė tuos trūkumus labai greitai panaikinti. Mes stengiamės suderinti apibrėžimus ir sutelkime į tai dėmesį, bet e, tam tikras rizikingumas sumažėtų, jeigu mes suderintume procedūrinius saugiklius. Tai yra dar vienas būdas užtikrinti teisinį tikrumą, o ne e, siekti harmonizacijos. Dėl institucijų e, tarpusavio e, trinties, apie ką kalbėjo ir neseniai tarybos priimtos išvados. Be abejo, nes taip yra. Praėjus dviejiems metams yra visai prasminga grįžti prie tokios diskusijos. Aš pats stengiuosi šiek tiek atsitraukti nuo tokių diskusijų ir dabar tarybos gairės vertinu kaip vertingą indėlį. Iš tiesų jis toks ir yra. Nes jis tarnauja kaip pagrindas tolesniam darbui. Ir jeigu pažvelgtumėte į tarybos ką tik pateiktus pasiūlymus, tai suprastumėm, kad egzistuoja labai daug rinkos manipulacijų ir nuostatos didelė dalimi atitinka tarybos išvadas. E, kalbėdami apie nuostatas turėtume šiek tiek per atstumą jas įvertinti ir sutelkti dėmesį į esmę. Ačiū. Parlamento atstovas. Labai labai trumpai kalbėsiu. Mums e, labai būtina užtikrinti gerą bendradarbiavimą su kitų institucijų kompetitingais padaliniais. Per teisėkuros procedūrą mes labai daug ko išmokome ir dabar kūrėme tikslesnę analizę. Galvojame apie aktyvesnį juridinės tarnybos dalyvavimą, palaikome nuolatinį ryšį su pranešėju ir jį nuolat informuojame apie problemas, kurios gali iškilti. Pavyzdžiui, atsakydamas į klausimą, kurį pateikė ponia Romero Lopes, dėl nusikaltimų prevencijos galiu pasakyti, kad jau vyko jūrinės tarnybos vidaus diskusija apie galimą 84 sutarties straipsnių įgyvendinimą, kuriame kalbama apie nusikaltimų prevenciją. Ir yra e, bandoma kažką čia pakeisti, bet kol kas jokių nuostatų, jokių priemonių nėra priimta. Tačiau į tai yra atsižvelgiama keičiantis informacija tarp mūsų tarnybų parlamente ir komisijoje bei taryboje. Labai ačiū. Manau, kad e, būtų reikėję dar vieno klausimo dėl institucijų bendradarbiavimo. Laikas baigėsi, bet aš norėčiau paprašyti pono Dejong, kuris yra pranešėjęs, užbaigti ir apibendrinti. Ačiū. Thank you very much, uh, Madam Chair, and uh, I must uh, apologize to the interpreters. Dėkuoju, pirmininkė, aš labai norėčiau atsiprašyti vertėjų, kurie uh, dirba virš valandžius. Uh, šiandien ryte labai daug įvairių dalykų išgirdome. Ir reikia labai didžiai renkti naujus teisės aktus, taip pat būtina yra pasižiūrėti į naudojimus egzistuojančius teisės aktus. Ir dabar pasakysiu tik tai, kad e, parengsiu dokumentą prieš kalėdas, kuriame atsispindės visi elementai. Ir Šiandien jau mes es, ši, anksčiau šiais metais esame parengę tam tikrų dokumentų ir šiandien daug išgirdome iš specialistų daug naudingos informacijos. Manau, kad sausio mėnesį jau galėsime pradėti dirbti su mano parengtų pranešimų projektu. Labai pritariu Sarai Latford. Iš tikrųjų, <laughs> toje srityje mūsų laukia dar labai daug darbų. Labai ačiū, ypač dėkojame vertėms, kad jie sutiko pasilikti. Ačiū. Dėkuoju visiems už dalyvavimą.